Guten Tag, herzlich willkommen zur turnusgemäßen Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Labadiena, sveiki susirinkę į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Atsiprašau už vėlavimą, tačiau mes e, turėjome patvirtinti auditorumo pirmininko ataskaitą ir dar jį šiek, ją šiek tiek apsvarstyti, taigi būtent dėl to ir atsirado. Šis vėlavimas darbo atvarkė jums yra išdalinta, negavau jokių pagidamų ją pakeisti, kont jūs taip pat jums yra išdalintas, noriu pristatyti, tai kuriame yra pristatytas taip pat ir kalbų režimas, tai, taigi postis taip pat transliuojamas yra internetu. Tai reiškia, kad jeigu kas nors pradėsite kalbėti, tai jūs atsisuks kamerą, taigi kalbėkite mandagiai, norit kreipti dėmesį į mūsų biletenį, Cont News, kuriame yra pateikta informacija apie metinį susitikimą su auditorumo atstovais, patalpintas atitinkamas straipsnis, tas susitikimas iš tiesų buvo naudingas, mūsų komitetai buvo gerai stovavimo, daugiausiai dėmesio skiriame Europos finansinio stabilumo priemonį, taip pat kaip ir biudžeto sandarai bei specialiosioms auditorumo ataskaitoms. Skiriame pakankamą dėmesį. Trečiasis darbo atvarkės klausimas. Tai yra praėjusių posėdžių protokolai, kaip įprasta, jeigu iki šio posėdžio pabaigos nebus pareikšta jokių pasiūlymų ar pageidavimų bei pastabų, protokolus laikysime patvirtintais, taigi dabar ketvirtasis darbotokas klausimas. Europos investicijų banko metinė ataskaita, diskutuosime, svarstysime e, pranešimo projektą ir ponas Pirinskis, pranešimo autoris, dabar ir gauna žodį pristatyti savo pranešimą. Uh, thank you, Madam Chair. <clears throat> Regarding the report. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbant apie pranešimą. Norėčiau pabrėžti štai kelius aspektus, kurie mano manimu turėtų sulaukti komiteto dėmesio. Šiek tiek didesnė vis didėjanti neligybė ir uh, didžiulis uh, nedarbas kartu su migrantų srautais uh, atveria, parodo visiškai naują skubos uh, lygį, siekiant, kad e, Europos investicijų bankas e, remtų projektus, kurie yra skirti socialiniai sąjungai ir ekonomikos plėtrai. Taigi dabartinėme projekte e, be būtų galima išskirti tokius papildomus iššūkius, su kuriais dabar susiduria es valstybės narės. Būtent todėl uh, EIB per pastarus metus patvirtino vieną iš ambicingiausių savo verslo planų, kurio vertės siekia 80,3 milijardus eurų. Turint omenyje, kad uh, e, 60 procentų visų patvirtintų projektų buvo uh, E, skirti penkioms didžiausioms, e, stipriausioms ES ekonomikoms - Vokietijai, Junktiniai karalystė, Prancūzijai, Italijai ir Ispanijai. Tai yra visiškai nepriimtina, todėl mes raginame EIB iš esmės pagerinti techninę teikimą pagalbą ir e, finansinį konsultavimą siekiant kai kuriuose valstybės narėse pakeisti dabartinę paskolų padėtį ir teikti atitinkamą techninę pagalbą, e, ypač turint omenyje, kad atitinkamos investicijos turėtų būti skirtos užimtumui skatinti ir ekonomikai auginti bei e, turėtų būti siekiama panaikinti teritorinį susiskaldimą. Turint omenyje, kad e, <clears throat> dabartinė investicijų koncentracija yra visiškai nepriimtina, todėl būtina grįsti banko teikiamas ataskaitas apie gyventus projektus jau dabar patvirtintais trimis ramšiais ir iki 2016 metų reikia parengti atitinkamos atskaitomybės naujus kriterijus tam, kad 2015 metų veiklos vertinimas ir ataskaitos būtų grindžiamas nauja sistema, kaip bankas jau ir minėjo savo atsakymuose pateiktose įgautus klausimus. Tai yra būtina prielaida tam, kad reaguodamas į parlamento raginimą, bankas parengtų visą apimančią ir analitinę savo veiklos ataskaitą, kurioje būtų ypatingas dėmesys kreipiamas į tai, kaip banko veikla padeda pasiekti ES apibrėžtų tikslų ir strategijos Europo 2020 EIB privalo išsamei atsiskaityti už savo pasiektus rezultatus investuojant į jaunimo iniciatyvas, taip kaip yra nustatyta 2014 m. gruodį susitarus komisijai ir Europos investicijų fondui pagal kosmę programą, kadangi metinės veiklos ataskaitoje aiškiai parašyta, kad ji turėtų apriepti tiek EIB, tiek ir um, kitas programas taip pat apgalėstavime dėl to, kad kalbant apie uh, tarpusio susijusius tikslus, kuriais skatinama ekonominė sąglauda, ekonomikos vystimasis yra mm, ne, nebuvo skirta parama atitinkamos finansinėms priemonėms ir iniciatyvoms, kurios apriektų kelis sektorius, kalbant apie Europos finansinio stabilumo priemonę, būtina pabrėžti, kad šis išteklis mm, turėtų būti papildoma įprastinė banko veikla ir kad EIB turėtų užtikrinti e, sąveiką tarp e, investuotojų, struktūrinių fondų ir kitų viešųjų fondų. Taip pat rekomenduotina EIB pradėti plėtoti e, glaudesnį bendarbiavimą su nacionaliniais investiciniais bankais ir atitinkamos investicijomis ir platformomis tam, kad būtų galima suderinti EIB investicijas su valstybių narių prioritetais, kalbant apie kontrolės ir priežiūros sistemą, atsižvelgiant į 2014 metų banko EIB veiklos ataskaitą, būtina ir toliau reikalauti, kad būtų pasiektas kuo aukštesnis skaidrumo ir atskaitomybės lygis, atskleidžiant tam tikrą su biudžetu susijusią informaciją bei kitus slaptus finansinius duomenys. Tuomenė trišalį sustarimą tarp EIB komisijos ir auditorumo. Šios trys institucijos privalo užtikrinti, kad naujasis susitarimas būtų pasirašytas nedelsint ir kad jis apriektų taip pat ir visus naujus EIB iniciatyvas ir priemonės, e, kurias įgyvendant naudojamos Europos fondų lėšos, pavyzdžiui, vystimosi fondų lėšos. Taip pat būtina užtikrinti atitinkamą apdairumą tam, kad e, būtų užkirstas kelias įvairiems sandoriams su e, per tarpininkus tam, kad būtų užbėgta už akių sukčiavimui, korupcijai e, arba lėšų pervedimams į mokesčių priebėgas bei offshorinius centrus. Būtina kartu su komisija sudaryti labai griežtą kriterijų sąrašą, kurį pastelkus būtų galima užtikrinti tinkamą finansinių tarpininkų atranką. Taip pat būtina pabrėžti, kad EIB e veiklos priežiūra turėtų būti veiksmingesnė ir e, daug kruopštesnė, nepaisant parlamento raginimų, tai nebuvo atsižvelgta. Taigi būtina parengti tarp institucinį sustarimą tarp parlamento ir Europos investicijų banko, kuris užtikrintų glaudesnį bedarbiavimą tarp agių institucijų ir reguliarų dialogą tarp Europos parlamento atitinkamų komitetų ir EIB atskirų tarnybų, nustatant tame susitarime aiškius bendradarbiavimo tikslus. Taigi Pone pirmininkė, Aš manau, kad tai yra tik tai keli aspektai, kurie turėtų būti įtraukti į šį pranešimą verti mūsų dėmesio. Ir aš manau, kad būsimos diskusijos ir pakeitimai turėtų dar labiau įnešti savo indėlį į tų svarbiausių aspektų pabrėžimą. Taigi e, aš manau, kad kolegos atitinkamai prie to prisidės. Ačiū. Sako pirmininkai už jūsų atliktą darbą išsamų. Aš noriu priminti, kad jau diskutavome su EBE pirmininku Hoiriu apie metinės veiklos ataskaitos pristatymą, kad raštu dar patikime papildomus klausimus. Noriu pirmiausia EBE padėkoti už gautus atsakymus. Nepasant to noriu pastebėti, kad labai nevienodai buvo atsakyta į gautus klausimus ir aš norėčiau užduoti vieną kitą papildomą klausimą. Ponas Gerets, EIB atstovas yra su mumis salėje, dabar jam ir suteiksiu žodį ir galimybę įvertinti pranešimo projektą. Prašau. E Ar yra kas nors atvykęs iš <coughs> EIB? Aš išgirdau pavardę Gerals, bet ne į tą instituciją, kadangi aš esu iš ES tarybos. Jeigu man suteiksite žodį, aš kalbėsiu. Aš esu Gerals. Atsiprašau, komisija sutik žodį. Danke vielmals. Ähm, Dėkuoju taip pat mes komisijoje įvertiname šitą pranešimą ir norėtume atsakyti į keletą klausimų, kadangi manome, kad kartu su Europos investicijų banku mes laikomės panašių nuostatų tam tikrais klausimais. Pirmiausia, norėčiau atnaujinti informaciją. EFSI reglamentas yra dokumentas, kuris užtinka tinkamą valdysenos uh, pagrindą, e, suteikiant e, ES garantijas, taip pat yra e, įsteigta valdyba, taip pat investicijų komitetas ir, ir EFSI turėtų pradėti veikti artimiausiomis savaitėmis. Investicijų komitetas priims uh, E, sprendimą dėl garantijų naudojimo ir dėl pasirengimo bendradarbiauti su nacionaliniais bankais ir kitomis institucijoms ir siekiant, kad investicijų platforma būtų sudaroma skaidriai. Šita tarnyba susidės iš aštuonių kvalifikuotų ekspertų, vykdomojo direktoriaus, valdymo tarnyba, taryba sieks kontroliuoti, ar laikomasi šio fondo gyvendinimo tikslų ir taip pat ar investicijų komitetas laikysis reglamento nuostatų. Nebus nei sektorinių, nei geografinių prioritetų laikantis EFSI reglamentu ir valdysena. Dėl pernimo laikotarpio nuostatų, kurios yra reglamente tuo metu, kai EFSI dar nebus visiškai veikiantis fondas, todėl yra siūlomos tam tikros transakcijos laikantis konkrečių objektyvų kriterijų ir komisija manoma, kad e, šios nuostatos leis vykdyti šitas e, operacijas. Mes manome, kad reikės gero bendradarbiavimo tarp e, Europos investicijų bankų ir atitinkamų nacionalinių institucijų. Be to komisija priėmė komunikaciją, komunikatą, kuriame yra kalbama, kad EFSI yra labai svarbus siekiant sustiprinto bendradarbiavimo tarp suinteresuotų šalių. Dėl kosme norėtume pasakyti štai ką IAF yra minima kosme programa ir ta informacija bus pateikta e, kosme ataskaitoje už 14 metus. Be to, norėtume pabrėžti, kad Europos investicijų bankas ir komisija sudarė finansinio ir administracinio bendradarbiavimo susitarimą ir taip pat e, pasirašė atitinkamus papildomus susitarimus. Be to finansų tarpininkai bus atrenkami proporcingai, skaidriai ir administracinė prasme nesudėtingų procedūrų metu ir žinoma atsižvelgiant į tų finansinių mm, tarpinių įstaigų galimybės. Bet to su audito rūmais, jūs minite šiame, savo, minėjote savo mm, pasisakymę, kad buvo starytas trišalis starimas su audito rūmais, bet to kartu su Europos investicijų banku mes pasirūpinsime, kad šitas susitarimas būtų pakeistas kadangi jisai yra parengtas keturiems metams ir jisai gali būti, e, e, būti pratestas dar ketverių metų laikotarpiui. Ir keturių metų laikotarpis prasidėjo nuo lakučio mėnesio. Komisija taip pat parengė kartu su Europos investicijų bankų atsaką į pabėgėlių uh, krizę ir taip pat e, suderino įvairių išmokų pabėgėliams programas. EIB rems vietos infrastruktūras, kurios rengia e, e, pabėgėlių prieimimo infrastruktūras, taip pat padės užtikrinti gauti finansavimą labiau nutolusiems regionams, taip pat mažiosioms ir vidutinėms įmonėms, kad būtų gerinama infrastruktūra ir kad būtų teigiamas finansavimas ir pabėgėlių kilmės valstybių administracijams struktūrams. Dėkuoju. Dėkuoju. Iš jūsų pasisakymų nesupratau, kaip komisija vertina tai, kad EIB programą įgyvendančioms valstybėms numatė 5 procentus kreditų per pastaruosius penkerius metus. Tai keturioms valstybėms buvo numatyta 5 procentai visų banko kreditinių lėšų. Tai yra Graikijai, Portugalijai ir kitoms dviem valstybėms. Taigi, jeigu 60 procentų jungtiniai karalystė Italijai, Ispanijai tenka, o, o po to visi kiti 40 procentų tenka visoms likoms valstybėms. Ar tai yra normalu, ar tai savai mes suprantamas dalykas, ką galėtų komisija į tai atsakyti? Taigi čia yra EIB reikalas, kadangi e, bankas skiria lėšas bendradarbiaudamas su nacionalinėmis administracinėmis struktūromis ir priima atitinkamus sprendimus. Mes iš esmės pritarėme EIB, kadangi bankas priima sprendimus atsižvelgdamas į projektų kokybę, atlikęs išsamų vertinimą ir, žinoma, mažiau dėmesio skiria geografiniams e, ir kitokiems aspektams. Kai kurios valstybės narės suteikė EIB e, e, pakankamas kapitalo garantijas ir ypač tos valstybės, kurios, kuriams buvo sumažintos uh, A reitingas ir EIB stengiasi būtent išsaugoti tų valstybių e, finansinės skolinimosi galimybės. Taigi tiek galėtume pasakyti apie šio klausimu, o vėliau galėsime pakomentuoti dar ir patį pranešimą. Po to jūs pasakykite ir kada jūs pateiksite savo išvadas raštu apie šitą uh, pranešimą. Mes tikėjomės tų išvadų dabar. Tačiau aš niekada nevertinau požiūriu, kad reikėtų nusiplauti rankas. Tiesiog manęs tai neliečia. Mes turėtume padėti ES valstybėm atsistoti ant tvirtų kojų ir tai reikia padaryti dabar. Žodis ponui Heis. Na, tikrai supratau, kad suteikėte žodį, man tikrai dėl to problemų nekilo. Na ir pirmiausia, norėčiau pasakyti štai, ką norėčiau pasidžiaugti tuo e, pranešimu, kurį parengė ponas Pirinskis. Ir taip pat norėčiau padėkoti už visą jo atliktą darbą. Na ir neturiu galimybės išklausyti pirmininko Hojas, kai jis dalyvavo komiteto posėdėje prieš savaitę ar dvi savaitės, tačiau susipažinau su posėdžio protokolu ir man atrodo, kad ten buvo kalbama apie tai, kaip svarbu užmėgsti glaudesnius ryšius tarp Europos parlamento ir Europos investicijų banko ir man atrodo, tai yra labai svarbus žingsnis. Ir galbūt tai suteiktų mums daugiau informacijos, žinių ir galėtume geriau įvertinti EIB veiklą, nes jeigu palaikytume tokius nuolatinius ryšius, uh, Tai būtų tikrai daug paprasčiau padaryti. Na ir pirmininkė taip pat iškėlė svarbų klausimą, kuris yra įtin svarbus. Apie tai kalba pranešėjas ir trečiojoje savo pranešimo dalyje. Ten yra minima, kad didžioji dalis EIB finansavimo ir paskolų e, tenka nedideliam valstybių narių skaičiui. Na ir visai nedidelė finansavimo dalis yra skiriama didesniam valstybių narių skaičiui, kurios taip pat yra sudėtingoje finansinėje padėtyje. Ir man atrodo, kad reikia aiškiai pasakyti vieną dalyką. EIB yra bankas, tai yra pirminė ir pagrindinė funkcija, tai nėra kažkokia tai finansavimo priemonė, tai yra ES bankas. Na ir kaip tokia institucija, jis be abejo priima sprendimus ir be abejo Primant tos sprendimus yra atsižvelgiama į valstybių narių pateiktų paraiškų kokybę, jų turinį, taip pat į tą kreditinį patikimumą. Na ir be abejo, iš 28 ES valstybių narių ne visos turi aukščiausią vertinimą. Ir aš pats esu, kaip ponė pirmininkė žino, iš tokios šalies, kuri pasitraukė iš programos prieš dviejus metus. Tačiau gera žinia yra tokia, jeigu paliekate programą, nustojate ją vykdyti, galima e, e, vis tiek sugrįžti į tuos procesus, pagerinti savo kredito reitingą. Ir turiu pasakyti, kad keturis kart sumažėjo pasitraukimas iš EIB finansuojimo programų per pastaruosius keletą metų. Tai tikrai Džiugu, kad tai vyksta, kad yra siekiama sumažinti ir deficitą, taip pat įsiskolinimo mastus. Na ir be abejo, ES investicinės galimybės yra įtin svarbios valstybėms narėms, kurios susidūrė su tuo ekonominiu šoku. Taip, suprantame, kad investicijos kol kas nėra pakankamos, reikia rasti naujų būdų, kaip tas investicijas finansuoti ir EIB yra viena iš priemonių, tačiau viską atlikti, viską gyventi galima tik jeigu yra parengiami patikimi projektai, pagristi realiais ekonominiais duomenimis. Ir man atrodo, kad e, pranešime reikia aiškiai pasakyti, jog EIB natūralu, jog investuoja e, į tas valstybės narės, kurių e, kredito reitingas yra patikimesnis. Na ir kalbant apie 2014 metų veiklą bei pateikiamą informaciją. Galbūt tai nėra itin svarbus punktas, tačiau džiugu, kad kalbama apie MVI. Jiems yra skiriama dėmesio šiame pranešime, taip pat kalbama apie didesnį su aplinkosauga susijusių projektų finansavimą, taip pat apie socialinės išlaidas. Ir 14 metais buvo 25,5 milijardo eurų paskolinta mažom vidutinėms įmonėms, tams tad džiugu, kad apie tai yra kalbama, jog taip pat pripažįstama EIB mastu, jog ES reikia investuoti į mažą bei vidutinį verslą. Ir kalbant apie Junkerio investicijų planą, tai sudaro didžiulę ir svarbę EIB veiklos dalį, ypač žvelgiant į ateitį. Ir kalbant apie komisijos investicijų planą, EIB tikrai ėmėsi visų reikalingų veiksmų, stengiamasi skatinti investicijas ES, tačiau be abejo dar reikia įvertinti, ar pati to plano sandara tikrai yra nepriekaištinga ir tiksli, ir ar tikrai realu tikėtis tų privačių investicijų, kurios yra numatytos plane. Kalbant apie E, investicijas infrastruktūrą ir veiksmingumą. Manau, kad tai yra tinkamas metas tokiams investicijoms, ypač, ypač kalbant apie investicijas į infrastruktūrą. 14 metais 26 milijardai eurų buvo skirta strateginiams investicijoms ir labai svarbu užtikrinti, kad visi projektai atitiktų reikalavimus susijusius su ekonomikos atgaivinimu ir taip pat e, reaguotų į tos ekonominius poreikius esančius ES. Manau, kad projektus reikia rinkti įtin atidžiai atsižvelgti į tą veiksmingumo elementą ir tai taip pat yra svarbus darbas, kalbant apie stebėsiną, kurį gali atlikti ir Europos parlamentas. Na, o kalbant apie rezultatus, manau, kad reikėtų daugiau dėmesio jiems skirti, reikėtų kalbėti apie įgyvendinamus EIB projektus, apie tai kalba ir pranešėjas savo pranešime. Reikėtų ne tik kalbėti apie projektus, į kuriuos investuojama, tačiau ir apie tai, kokią realią apčiopiamą naudą duoda tie projektai. Ir galbūt reikėtų atidžiau vertinti, kaip veiksmingai buvo panaudotos lėšos. Ir man atrodo, kad pranešėjas taip pat šį punktą palėtė. Taip, svarbu kalbėti ne vien tik apie tai, kiek investicijų yra skiriama vienam ar kitam projektui, tačiau ir apie tai, kokį realų poveikį pasiekia tos investicijos. Na ir taip pat pritariu pranešėjui dėl to, ką jis kalbėjo, kai minėjo Europos parlamento svarbą įsitraukimą į šį procesą. Juk tikrai yra nemažai komitetų, kurie tikrai yra pasirengę vykdyti tokią veiklą ir man atrodo, kad labai svarbu išmėgsti nuolatinį dialogą su EIB. Na ir keletas punktų, kuriuos galbūt reikėtų pakeisti pranešime. Labai svarbu, kad EIB savo veiklą, savo darbą sutelktų į konkurencingumo Europoje didinimą e, konkurencingumo tarp valstybių narių didinimą. Taip pat reikia kalbėti apie strateginių investicijų svarbą, tai reikėtų paminėti projekte. Reikėtų kalbėti ir apie švietimo svarbą, švietimo infrastruktūros svarbą. Ir visi suprantame, kad Europa turi aukti, klėstėti, tad natūralu, jog reikia vis daugiau investuoti į švietimą. Na ir bendroji energetikos sąjunga taip pat yra vienas iš tų dalykų, kuriems reikėtų skirti prioritetinę vietą. Taip pat norėčiau paminėti ir socialinį būstą. Manau, kad nėra jokių priežasčių, kodėl reikėjo taip sumažinti investicijas į šią sritį. Na ir dar dėl trečios pranešimo dalies. Gana kontroversiška dalis turiu pasakyti ir man atrodo, kad reikia kalbėti apie pateikiamų paraiškų kokybę. Nesakau, kad EIB E, neturėtų e, aktyviau imtis tokio vadovaujamo vaidmens, e, suteikti reikalingas gerės, kalbant apie paraiškų rengimą. Tačiau natūralu, kad jie taip pat turi atsižvelgti ir į savo interesus, priimti bankininkystės standartais pagrįstos sprendimus. Pritariu ir tam, kad reikėtų daugiau skaidrumo ir tinkamų priežiūros priemonių. Taip pat pritariu ir tam, kad ne tik Europos parlamentas ir EIB turėtų užmėgsti glaudesnius ryšius, tačiau ir EIB bei nacionaliniai bankai esantis valstybėse narėse, nes tai padėtų užtikrinti, kad e, EIB veikla būtų tinkamai vykdoma visose valstybėse narėse, bet kuriuo atveju dėkoju pranešėjui. Yra keletas punktų, kuriuos dar būtų galima pranešime patobulinti, tačiau iš esmės viskas atrodo neblogai. Dėkoju. Kolega Valį dabar. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjų, galima būtų išskirti įvairius aspektus šio pranešimo, tačiau bendrai galėtume jam pritarti. Nu, kad pabėgėlių klausimas ir tema yra labai svarbi, trumpai norėsiu ją paminėti. Taip pat uh, reikia nepamiršti, kad mums būtinas finansavimas siekiant išspręsti pabėgėlių klausimą, o tai atitinkamai turės poveikio ES biudžetui. Labai svarbu užtikrinti, kad šios lėšos būtų naudojamos skaidriai, nes čia mes kalbame apie ekstremalę situaciją Tačiau tai nereiškia, kad mes ir šiomis aplinkybėmis galime elgtis neskaidriai, nes kitaip galėtų atsitikti taip, kad skirtos lėšos būtų panaudotos ne pabėgėliams remti, o kitiems tikslams. Taip pat e, svarbu investuoti į tą veiklą, <clears throat> kuri atneštų tvarių rezultatų apčiuopiamų, turiu minėti čia mokslinius tyrimus ir plėtrą Ir e, rengiamos priemonės turėtų būti skirtos taip pat ir smulkiam verslui, kuris labai nukentėjo nuo krizės ir globalizacijos. Labai svarbu, kaip minėjau, užtikrinti atitinkamą paramą smulkiam verslui. Todėl Europos parlamentas turėtų dėti visas pastangas, kad padėtų mažoms vidutinėms įmonėms. <clears throat> Kalbant apie Junkerio investicijų planą, jis daugiausiai skirtas infrastruktūros projektams, todėl būtina atlikti iš ankstinį paraiškų įvertinimą, turint omenyje tų projektų įgyvendinimo poveikį aplinkai ir socialiniai padėčiai. Būtina įvertinti ekonominius aspektus, nepamirštant socialinių ir ekologinių aplinkos sauginių aspektų. Būtina vengti nepageidaujamų rezultatų, nes vertinami 14 metų ataskaitą mes išvelgiame tam tam tikrų problemų susijusių su EIB investicijomis, kurios nebuvo tvarios. Svarbu, kad EIB uh, bendradarbiautų su savo partneriais, siekiant užtikrinti skaidrumą ir mokesčių sumokėjimą, kad būtų išvengta korupcijos, pinigų plovimo nusikalstamų sukčiamo atveju yra labai svarbu, skiriant finansavimą atitinkamiems projektams įvertinti paramą gaunančias įmonės tam, kad būtų užkirstas kelias galimybei e, šioms lėšoms pasiekti nusikalstamas struktūras nes iki šiol labai dažnai e, ES parama buvo skiriama įmonėms, kurios e, buvo susijusios su mafinėmis struktūromis ir dalyvaudavo įvairiose nusikalstamose schemose. Kalbant apie e, paramos skirimo projektams pagal EFSI arba kitas priemonės būtų užkirsti kelią pinigų plovimui atinkamus projektus įgyvendinant. Taigi tai yra keli mums labai svarbus aspektai, pateiksime savo atitinkamus pakeitimų pasiūlymus. Taip pat pateiksime savo pasiūlymus ir dėl auditorumų metinės veiklos ataskaitos. Aš nenoriu kartoti to, kas jau buvo anksčiau pasakyta, tačiau tie mano minėti aspektai man yra labai svarbus. Labai ačiū dabar kolegė Jala Sender. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už labai išsamų detalų pono Pirinskio pranešimo projekto pristatymą Europos investicijų banko veiklos tema. Aš tik norėčiau pridėti dar vieną elementą, kadangi esu pranešėję e, dėl EFSI, dėl transporto, eterio, transporto komitete. Ir e, manau, kad e, reikia atsižvelgti taip pat ir į EFSI, kadangi jis yra minimas šiame projekte. Taigi, būtent suvokti, kad Europos biudžeto labai didelė dalis, nepaisant to, kad e, bendros biudžeto apimtis ir signavimai mažėja, vis, vis dar didelė biudžeto dalis yra skiriama valstybių narių biudžetiniai paramai. Tai reiškia, kad e, pasitelkus įvairias finansinės priemonės, e, pavyzdžiui, perimant EIB biudžeto dalį, Europos valstybinėms arba privatiems bankams galima teikti paramą, ta, tam tikrą prasme biudžetinę paramą teikti. O tai reiškia, kad čia jau mes galime kalbėti apie tam tikras e, subsidijas ir bendrą finansavimą siekiant e, kompensuoti prarastas lėšas. kai kurių biudžeto eilučių. Atsakomybė už biudžeto vykdymą tenka šiuo atveju bankams. Tačiau Europos investicijų banko veikla nėra taip atidžiai tikrinama, kaip pavyzdžiui parlamento ar audito rūmų turint omenyje, e, vertinant ar tam tikra finansinė veikla galėtų būti vertinama kaip subsidijos ar finansinė parama. Neseniai mes lankėmės įvairiose Vokietijos federalinėse žemėse, dalyvavome labai įdomiame vizite ir federalinių žemių atstovai sustikimuose visuomet teigiamai vertino, kad pavyzdžiui tam tikras administracinės išlaidas galima finansuoti iš įvairių europinių priemonių. Na, aš nemanau, kad tai turėtų kelti labai didelį džiaugsmą. Taigi dar norėčiau užduoti tam tikrų namų darbų mūsų pranešėjų. Tai jūsų privačiai padariusi, tačiau dabar e, viešai noriu tą padaryti. Europos investicijų bankas kiekvienais metais privalo parengti tam tikrus viešus e, skaitomybės dokumentus. Uh, Kai jis tą padaro, mes galime išvelgti juos skaitydami tam tikrų vidinių prieštaravimų. Ir jeigu ir toliau mes finansuosime tokias abejotinas sritis, tai kila klausimas, kaip galėsime išsireikalauti atitinkamos atskaitomybės už tų lėšų panaudojimą. Tą norėjau pabrėžti ir aš savo ruoštį pateiksiu atitinkamas pataisas, kad atkreipčiau tai dėmesį. Kolega Kapil dabar. Danke, Frau Vorsitzende. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Entwurf, der sehr umfassend äh, den Jahresbericht 2014 der Europäischen Investitions. Iš tikrųjų, šiame pranešime atsispindi situacija, kuri yra susiklošiusi Europos investime banke ir taip pat yra kalbama apie šio banko svarbą, kuris praėjusiais metais 80 milijardų eurų nukreipė ES ekonomiką ir įgyveninti ES iniciatyvoms. 14,7 milijardai rašome pranešime yra nukreipti inovacijoms, inovacijas ir mokslą, mokslinius tyrimus. Tai e, svarbiausia investicijų sritis yra skaitmeninė sritis. Be to plačiajuoščio ryšio plėtoti yra numatyta labai daug kreditinių lėšų bet to mažos ir vatinės įmonės e, gavo didelę naudą iš Europos investicijų bankų. 85 tūkstančiai mažų ir vidutinių įmonių praėjusiais metais gavo iš Europos investicijos banko 25 milijardus eurų. Taigi matome, kad Europos investicijų bankas supranta, kad labai svarbu skatinti mažas ir vidutinės įmonės, taip pat strateginiai infrastruktūrai stiprinti yra nukreipta taip pat 20,6 milijardų eurų, kurie buvo panaudoti ten projektams įgyvendinti, o jie yra labai svarbus strateginę infrastruktūrą vystyti Europoje. Taip pat pranešime yra sakoma, kad 19,1 milijardų buvo skirti klimato kaitai švelninti, įgyveninant įvairiausius su klimato kaita susijusius projektus. Taip pat buvo atliktas e, projektų vertinimas, tai darant e, mokėjimai buvo atlikti tik tai tuo atveju, kai lėšus gaunanti šalis atitiko pateikusi savo paraišką tiems 21 klimato kaitos tikslui. Taigi ne visos valstybės gali tikėtis e, gauti lėšų, finansuoti savo projektus, tačiau kita vertus jos gauti, gali gauti finansavimą susijusiu su klimato kaitos tikslais. 7,9 milijardai eurų buvo skirta projektams, kurie buvo finansuojami kartu su ne ES valstybėmis laikantis konkrečių kriterijų o EBPO, EBPO atkreipė dėmesį į tai, kad reikėtų investuoti į tas valstybės, kuriuose yra priežasčių palikti šalį dėl ekonominių priežasčių. Todėl labai svarbu investuoti tuose valstybėse arba investuoti įgyvendant tokius projektus, kurie sumažina priežastis migrantams dėl ekonominių priežasčių palikti savo valstybės. Taigi, galvojant apie lėšų skirimą regionams, reikėtų pagalvoti apie tai, kad reikėtų labiau finansuoti tokius projektus susijusius su migrantų krize, e, kurie yra įgyveninami migrantų kilmės valstybėse. Be to labai svarbu prioritizuoti investicijas, kad būtų galima skatinti ekonomikos raidą ir 300 mm, milijardų yra teigiama, yra susidariusi investicijų spraga ir būtent norint tą spragą užpildyti, galbūt e, šiame pranešime reikėtų paminėti, kad yra siūloma padidinti Europos investicijų banko kapitalo sumą ir numatyti praeisiais metais 108 milijardai eurų buvo numatyta investicinė suma, tačiau šita suma dar nepasibaigus laikotarpiui buvo panaudota įvairiausiams projektams dar nes nepasibaigus finansavimo laikotarpiu. O tai reiškia, kad Europos investicinis bankas vaidina labai svarbu vaidmenį skatindamas investicijas ir e, augimą bei užimtumą. Aš taip pat norėčiau pateikti keletą pakeitimų siūlymų šiam pranešimui. Ja, Ačiū. Gaila, kad Europos investicijų banko, banko atstovo nėra. Šiame posėdėje mes juos visada kviečiame. Gaila, kad jie netvyko. Taip pat norėčiau, norėjau gauti informacijos apie e, finansavimą Sirijai projektams susijusiems su Sirija. Kai mes susitarsime, parengsime kitą klausimų katalogą ir išsintinėsime visoms suinteresuotum šalims, be kita ko ir bankui. Norėčiau paklausti komisijos, kada ji pareikš savo nuomonę apie metinę ataskaitą. Žinoma, būtų geriau gauti šią informaciją dabar. Mes tokį prašymą gauname per institucijas, atitinkamus padarinius, kol kas negaliu pasakyti jokio gurčiaus termino. Dėl kitų šalių tikrai abejoju, aš negaliu atsakyti už Europos investicinį banką. Gefällt mir echt gut. Iš tikrųjų, man labai patinka jūsų atsakymas, pranešėjas, baigimas žodis. Thank you, Madam Chair, and I'd like to thank... Ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie pakomentavo mano pranešimą. Iš tikrųjų, mes dar turime padirbėti tuo labiau, kad kolegos yra pasirengę man padėti. Norėčiau pakomentuoti 3-4 aspektus, kurie buvo išreikšti diskusijoje. Komisijos atstovas ir kiti kolegos komentavo trečiąją dalį ir pabrėžė geografinę investicijų paskirstimo problemą. Aš nemanau, kad pakanka pasakyti, kad Europos investicijų bankas yra tik tai bankas ir todėl turi atlikti rizikos įvertinimą pagal procedūras. Žinoma, tie argumentai yra pagrysti, tačiau mes negalime jais apsiriboti, kadangi reikia suderinti banko, banko veiklą su pagrindinė jo misija. Todėl konstatuojamosios dalies e, trečiajame punkte yra minimas sutarčių tekstas, kalbantis apie banko funkcijas. Ten yra sakoma, kad bankas turi suteikti E, paskolas ir suteikti garantijas tiems ekonomikos sektoriams, kurie dirba ne pelningomis sąlygomis. Taigi sutartyse aiškiai pasakyta, kad Europos investicijų bankas yra viešojo sektoriaus bankas atliekantis tam tikrą konkrečią misiją. Nenorėčiau čia kalbėti apie tai, kokią politiką reikėtų įgyvendinti bankui, tačiau vis dėlto aiškus poreikis vykdyti labiau aktyvesnę banko politiką atsižvelgiant į skirtumus ir nevienodomis, nevienodumus skirtingose valstybėse narėse arba skirtingose sektoriuose. Kolega iš Airijos iškėlė mm, klausimą, ar e, buhalterija yra teisingai, tiksliai tvarkoma. Žinoma, kalbant pavyzdžiui, kalbant apie Buhal, Bulgariją, e, viešoje sektoriaus deficitas iš, išsaugojimas žemesnis negu 3 procentų, taip pat yra e, užtikrinamas pastovus keitimo kursas ir infliacijos procentas yra stabilus, tačiau vis dėlto, jeigu bankas būtų aktyvesnis, tai jis turėtų padėti investuoti o nes tiesiog teikti, kad rinkos nėra suinteresuotos gauti finansavimą. Bet to, pirmininkė, jūs sakėte, kad bankas pateikė į klausimus atsakymus, klausimus, kurie buvo pateikti spalio 15 dieną, tačiau kai kurie klausimai buvo atsakyti netiksliai ir aš manau, kad mes turėsime pateikti papildomų Vienas iš pagrindinių klausimų tai yra informavimas apie banko veiklą, kadangi iki šiol mes neturime banko metinės ataskaitos, mes turime metinės veiklos ataskaitas, tai yra statistikos, finansinė ataskaita ir kitas sektorinės ataskaitas reikėtų grįžti prie 33 klausimo ir prie labai intriguojančio atsakymo, kuris yra štai koks. Daugumoje ataskaitų atsižvelgiama į reikalavimus bendrosioms atsakymams pagal e, ataskaitoms pagal atskirus sektorius vadovaujamasi statistinių duomenų reikalavimams ir taip pat sakoma, kad priimami konkretūs sprendimai. Aš nelabai suprantu, ką visą tai reiškia. Iš tikrųjų, mūsų netenkina nei ataskaitų teikimo tarnybos atsakymas, nei atsakymas į tai, kaip bankas žado reaguoti į tai, kad geografinis investicijų arba kreditų paskirsimas yra nepakankamas. Bet to labai keista, kad šiame posėdėje nedalyvauja Europos investicijų bankų atstovas. Būtų buvę įdomu išgirsti jo informaciją, bent jau komentarus O tai reiškia, kad mes turėtume ir toliau grįžti prie įprastinių procedūrų. Dėkuoju. Dėkuoju. Iš tikrųjų, pat, pritarsiu Jums, kad ataskaitose yra spragų, jau jas konstatuojame jau ne pirmą kartą ir iš tikrųjų į tas spragas reikėtų atkreipti dėmesį pranešime ataskaitos apie finansinės priemonės yra nepakankamos, jos mūsų netenkina. Mes turime pagalvoti, kokių veiksmų imsimės, kadangi mes turime labai griežtai stebėti, kaip yra laikomasi finansinių įsipareigojimų. Pakeitimus galite teikti iki gruodžio trečiosios. Si podemos, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. E, norėčiau dar pasitikslinti dėl pakeitimų. Galbūt prieš jos varstant būtų naudinga išgirsti ir EIB atstovų nuomonę ir išgirsti taip atsakymus į Pirinskio pateiktus klausimus. Žinoma, tai būtina bus padaryti. Mes su banko pirmininku Hojeru jau buvome susitikę. Aš tikėjusi, kad banko atstovas šiandien dalyvaus posėdėje. Nesitikėjau, kad iš jų nieko neišgirsime. Dabar tikrai reikėtų pagalvoti, kur ir kada surasti vieną valandėlę diskusijai. Taigi, iki 15 gruodžio galite teikti pakeitimus kon, biudžeto kontrolės komitete svarstymas sausio 28 dieną, ne, atsiprašau, vis dėlto iki lapkričio 30 galite teikti pakeitimus, o darbo tvarkiai parašyta 15 gruodžio. Kas yra teisinga? Dokumentuose taip pat atsispindi nuomonių įvairovė. Yeah. Ja. Ja, genau. 15. Dezember. Ištintinėsime jums e, informaciją apie tai, iki kada galima teikti pasiūlymus dėl pakeitimo. Atrodo, kad iki gruodžio 15. Bent jau pagal dokumentus atrodo lapkričio 30, kitaip mes nespėsime, kaip ten bebūtų, iki to laiko mes turėsime susisiekti su EIB Baigėme aptarinėti šį darbo tvarkės klausimą, o dabar finansinių interesų apsaugos metinė ataskaita. Pristatysime pranešimo projektą. Jabor parengė šį pranešimą. Jam žodis. Thank you, Mr. Chair. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir šešėliniam pranešėjui už bendrą darbą, e, rengiant pranešimo projektą. Visų pirma, norėčiau mums visiems priminti vieną svarbų dalyką. E, Anksčiau šiais metais vyko diskusijos su OLAFO, Europos kovos sukčiavimo tarnybos atstovais, ir taip pat ir OLAFO ataskaita buvo pristatyta, kurioje kalbama apie praėjusios metus, tai tikrai buvo įtin vaisingos diskusijos, taip pat dalyvavo ir komisarė Georgieva, ji pristatė komisijos ataskaitą komitetui ir ten bandėme įtraukti visą tą patirtį E, į savo pranešimą bandėme įtraukti visą tą patirtį ir visas tas pamokas, kurias išmokome iš bendrų sustikimų ir diskusijų. Na ir bendrojo pabudžio pastaba būtų tokia. Bandėme parengti išsame ataskaitą, e, norėjome, kad struktūra būtų aiški, kad skaitytojai lengvai suprastų keliamas problemas, pateikiamą statistiką ir taip toliau. Norėjome, kad pranešimas būtų subalansuotas ir kad jame būtų pateikti E, visi e, statistiniai duomenys apie 14 metus, taip pat norėjome identifikuoti pagrindinės vykstančias problemas šioje sistemoje ir pasiūlyti inovatyvių e, tų problemų, kurias nustatėme sprendimo būdų. Na ir pirmoji mano pastaba būtų tokia. ES ir valstybės narės yra draugė atsakingos už 80 procentų ES biudžeto, tad reikėtų tiek ir ES institucijų veiklą tiek ir valstybių narių veiklą tinkamai organizuoti ir tinkamą linkmę nukreipti. Ir rengiant pranešimą, pagrindinis principas, kurio vadovavomės, buvo toks. Ehm, reikia kiek įmanoma daugiau skaidrumo, ehm, kalbant apie ehm, viešasias išlaidas ir reikia užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos tinkamai. Na ir norėčiau pabrėžti dar keletą svarbių pranešimo punktų. Tai yra pranešimas apie netikslumus, netitikimus. Ir norėčiau, kad komisija sureaguotų Europos parlamento klausimus iškeltus ankstesniuose E, pranešimuose, nes kol kas tai nebuvo padaryta ir parlamentas jau ne kartą kalbėjo apie tas problemas susijusias su ataskaitų teikimu ir su informacijos apie netitikimus e, teikimu, tačiau dėja komisija kažkokių aiškių atsakymų nepateikė. Taip pat norėčiau pabrėžti, kokia yra svarbi ta PVM spraga ir gana e, didelio masto problema tai yra ES mastu Apie 170 milijardų eurų yra susijęs su PVM spragomis ES e, lygmenių ir man atrodo, kad komisija tikrai turėtų pasinaudoti savo turimomis galiomis ir ieškoti e, šių su PVM susijusių problemų sprendimu, nes ta problema netgi viršyje bendrą ES biudžetą. Tad, man atrodo, tikrai reikėtų imtis kažkokių tai žingsnių. Dar vienas dalykas - problemas, kurios buvo nustatytos ir priemonės, kurios yra būtinos. Visų pirma, geresnis ataskaitų teikimas. Norime ir tikimės, kad komisija 16 metais e, kovo su korupcija ataskaitą pateiks laiku ir taip pat, kad ten bus įtrauktas papildomas skyrius susijęs su e, tuo, kokias priemonės reikėtų naudoti kovoje su korupcija. Įprastai būdavo rengiami 28 skyriai skiriami valstybėms narėms, tačiau 29 skyriaus e, skirto ES institucijams niekada nebūdavo. Taip pat norėtume, kad Europos komisija parengtų tokį specialų korupcijos indeksą, kuris padėtų vertinti ir kategorizuoti valstybės narės ir taip pat padėtų vertinti valstybių narių e, um, kovos su korupcija sėkmę. Ir manau, kad reikėtų e, tam tikrų mechanizmų, kurie padėtų stebėti, kaip panaudojamas ES lėšos valstybėse narėse, tai taip pat padėtų kovoti su korupcija. Ir manau, kad toks indeksas, apie kurį kalbėjau, tikrai turėtų tapti tam tikrą paskatą valstybėms narėms uh, E, dar labiau stengtis ir demonstruoti gerus rezultatus. Dabar dėl tų duomenų, kuriuos pateikė valstybės narės, tikrai kyla tam tikrų problemų, apie kurias kalbėjo ir ponas Kisleris iš Olofo, e, pateikimumo. Ir norėtume, kad komisija artimai bendradarbiautų su valstybėmis narėmis ir taip užtikrintų, kad būtų gaunami tikslus ir patikimi duomenys. Dar vienas e, pasiūlymas labai svarbu, kad e, būtų rengiami teisės aktai E, skirti tiems asmenims, kurie praneša apie korupciją, apie pažeidimus ir reikėtų rinkti teisės aktus apie jų apsaugą. Tad reikia aiškiai pasakyti, kad mes palaikome tuos asmenys, kurie suteikia tokią informaciją, kad mes norime juos apsaugoti tiek ir ES institucijų mastu, tiek ir pačiose valstybėse narėse. Mes taip pat manome, kad ES turėtų palaikyti uh, tyriamąją tarp valstybinę žurnalistiką, tai taip pat yra labai svarbi priemonė, kuri padeda paviešinti korupcijos atvejus. Trečias svarbus elementas yra e, PIF direktyva ir EPPO reglamentas. Aš laikausi tokios pozicijos, jog mums reikia PIF direktyvos ir taip pat atraukti e, PVM Jos taikymos rytį taip pat reikia aiškiai apibriežti, kas yra PVM pažeidimas. Nu, kalbant apie PO reglamentą ir tai, kaip greitai jam buvo pritarta, tai yra tik viena problemos pusė. Tačiau kita pusė yra, koks yra pats pasiūlymas ir ar galime jam pritarti ir galbūt daug svarbiau, svarbiau būtų parinkti stiprų, tvirtą pasiūlymą, o ne tik uh, E, greitai jį parengti ir greitai jam pritarti. Ir žinau, kad taip yra dar gana stipri opozicija kai kuriuose valstybėse narėse. Tačiau, kalbant apie ES finansinių interesų apsaugą, nebejotinai reikia rasti šios problemos sprendimą. Viešieji pirkimai yra dar vienas svarbus klausimas. Mes manome, kad e, pažeidimo ar netitikimų lygis dėl to, kad nesilaikoma viešųjų pirkimų taisyklių išlieka aukštas ir reikia naujų direktyvų, tinkamojo gyvendinimo, reikia, kad komisija viską tinkamai stebėtų. Taip, be, taip pat komisija turėtų parengti duomenų bazę, kurioje būtų pateikiama informacija apie pažeidimus ir mm, ten reikėtų pateikti informaciją apie dažnumą, apie uh, klaidų mastą ir taip toliau. Na ir dabar Olaf vaidmuo bei vykdomi tyrimai reikia, kad e, būtų sprendžiami ir greitai sprendžiami visi klausimai tarp Olaf ir priežiūros institucijos. Nei Olavas, nei jo priežiūros komitetas negali tinkamai atlikti savo e, darbų, jeigu tai nebus padaryta. Ir kol kas dėja pažango šioje srityje trūksta, tad e, kviečiame komisiją imtis tam tikro tarpininko vaidmens tarp šių dviejų organizacijų ir siekti kiek įmanoma greitesnio problemos sprendimo. Manome, kad norint efektyviai kovoti su e, korupcija ir sukčiavimu, reikia vadovautis OLAF rekomendacijomis ir tai daryti sistemingai. Ir dar vienas dalykas. Man atrodo, kad su frakcijomis tikrai sėkmingai bendradarbiavimą ir puikus darbas vyko ir su šešėliniais pranešėjais, tad stengiamės iš paskutinių parengti šį pranešimą ir padaryti jį kiek įmanoma geresniu, tačiau laukime ir jūsų pasiūlymų, jūsų rekomendacijų, kaip dar būtų galima jį patobulinti. Dėkoju. Labai ačiū. Pradėkime diskusijas. Pirmasis kalbėtojas rašė yra kolega Volkan. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už e, parengtą pranešimą. Labai džiaugiuosi, kad jis kalba ne tik apie išlaidas, tačiau taip pat apie įplaukas. Dažnai mes į šią medalio pusę nekreipiame dėmesio, nors neturėtume apie tai pamiršti. <clears throat> Turint omenyje, kad e, jos įtaka biudžetui yra labai didelė, aš e, Regionų plėtros komitete kalbėjau apie šį pranešimą, kai rengiau savo nuomonę ir dar e, šios savaitės eigoje apie tai kalbėsime regijų komitete. Ten rengiamoje nuomonėje mes pasakysime, kad sanglaudos politikos e, srityje daugiausiai pažeidimų aptinkame, nepaisant to pabrėšime, kad tas pažeidimų skaičius stabilizuojasi, nepaisant to, kad sumos susijusios su šiais pažeidimais didėja, tai kelia tam tikrą susirūpinimą, taip pat savo nuomonėje atkreipsime dėmesį į būtinybę suvienodinti apibrėžimus to, kas yra sukčiavimas arba nesukčiavimas, kadangi šiuo metu tie apibrėžimai valstybėse narėse taikomi yra skirtingi, todėl labai sunku yra aptikti pažeidimus, nes labai sunku atskirti tai, kas yra sukčiavimas ir kas yra paprastas klaidas. Taigi mes raginame visą ES patvirtinti bendrą vienodą sistemą, pagal kurią e, visi bandytų vertinti tos pačius dalykus vadovaudamasi tais pačiais kriterijais ir metodais. Taip pat raginame valstybės narės tai keistis teigiamą patirtimį tam, kad būtų galima <clears throat> tinkamiau įvertinti sukčiavimo atvejus, taip pat vietos valdžios institucijos, kiti paramos gavėjai yra raginami veiksmingiau kovoti su sukčiavimu, taip pat raginame valstybės narės atidžiau įvertinti atskiras proceso dalis, pavyzdžiui, viešuosius pirkimus, nes viešųjų pirkimų srityje e, pasitaiko labai daug klaidų ir sukčiavimo atveju mes palankiai vertiname tai, kad pranešime yra nuostata dėl e, vidutinio laikotarpio vertimo 2018 metais ir manau, kad e, tai yra tikrai tinkamas laikas įvertinti tą sukčiavimo lygį sanglaudos politikos srityje ir manau, kad e, būtent tuo metu mes galėsime susėsti ir įvertinti būtinybę, pavyzdžiui, tai yra įvertinti, ar naujas e, taisyklių, supaprastintos taisyklės duoda vaisių, ar dėl jų taikymo sumažėjo bendras klaidų skaičius ir e, sukčiavimo apimtis, taigi aš šiai nuostatai pritarčiau. Regionų komiteto nuomonė yra didžiaja dalimi tokia. Mes balsuosime dėl šios nuomonės e, šios savaitės eigoje, jeigu nebus pakeistas vis markiai mūsų darbų tvarkaraštis ir darbo tvarkė. O šiaip jau jums e, pristačiau dabar esminės mūsų e, nuomonės nuostatas. Ačiū dabar, kalbės. Pone Pitėra. Ačiū, pirmininkė, ačiū. Kolegai už parengtą pranešimą noriu atkreipti dėmesį į du konkrečius klausimus, kuriuos reikėtų dar save pasiaiškinti. Pirmiausia, 18 punktas arba finansinė parama tarp valstybiniai tyrimai žurnalistikai. Aš tikrai negaliu įsivaizduoti, kad e, valstybinės institucijos turėtų dabar teikti paramą nepriklausomos žiniasklaidos veiklai, turint omenyje, kad nepriklausoma žiniasklaida turi taip pat skelbti straipsnius apie valstybinių arba viešų institucijų veiklą. Aš galėčiau įsivaizduoti, kad būtų užtikrinti sąlygas e, nepriklausomai tarp valstybiniai žurnalistiniai veiklai tą galėčiau suvokti, nes tokiu būdu būtų užtikrinta žurnalistų veikimo laisvė, tačiau man tikrai neatrodo, kad tas, kas yra siūloma dabar, turėtų atitikti būtent tuos mano ką tik minėtus kriterijus. Taip pat 24 punktas, paskutinė pastraipą priminama čia Tariko byla, kurioje ES teisingumo teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pradatinės <clears throat> vertės tarifas ir e, atitinkamai nustatomas, noriu tik tai priminti 2007 metų atitinkamo tarybos direktyvą, kurioje aiškiai parašyta, kad egzistuoja trys kategorijas e, susijusios su nuo savais ištekliais. Tai yra pirmiausiai cukraus apmokestinimas, muitai. Susijęs su cukraus gamyba taip pat nuosavams ištekliams priskiriamas prietinės vertės mokestis ir iš jo gaunamos pajamos bei e, taip pat brūto nacionalinės pajamos. Taigi aš pasitelkiau čia atitinkamą teisingumo teismo sprendimą dabar. Ir tai yra 2015 metų e, rugsėjo 8 dienos ir tame sprendime jau nuostatose aš neradau jokios e, atitinkamos interpretacijos. Tai reiškia, kad 24 e, e, punkte, atsiprašau dėl savo balsą, esu persišaldžiusi. 24 šio pranešimo punktas nieko bendro neturi su cituojamu teisingumo teismo sprendimu. Ir e, tai yra pakankamai rimtas rimta aplinkybė, kadangi tokia nuostata atitinkama neturėtų būti įtraukta ir atitinkama nuoroda neturėtų būti įtraukta į pranešimą. Ačiū uždėmesi. Kolegai Pirinski žodis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Javorui, už parengtą pranešimą. Manau, kad šis pranešimas tikrai yra tinkamas pagrindas. Uh, tolesiems diskusijoms ir tikiuosi, kad galtinis dokumento tekstas bus naudingas. Norėčiau naudodamasis progą padėkoti taip pat už galimybę konsultuotis su pranešėju ir už tai, kad jis atsižvelgia į mano pateiktus pasiūlymus konsultacijų metu. Aš tą noriu pabrėžti, nes manau, kad Tai yra sveikintinas dalykas, šiame pareišime turiuomenyje tai, kad e, buvo pabrėžti keli aspektai problema dėl e, nevienodų valstybių narių ataskaitų teikimo ir skirtingų e, sukčiavimo bei klaidų apibrėžimo taikymo. Uh, tinkamai paminėta, tačiau reikėtų daugiau dėmesio tam skirti. Šiame pranešime turint omenyje, kad ateityje reikėtų dėti daugiau pastangų tam, kad galėtume geriau įvertinti tai, kas yra sukčiavimas ir pažeidimai arba klaidos. Bet manau, kad verta atkreipti dėmesį į akivaizdžią aplinkybę susijusią su tuo, kad e, klaidų skaičius ir e, sumos susijusios arba prarandamos patiriami nuostoliai yra daugiausiai nesusukčiavimo susijusio, nesusukčiavimo susiję ir manau, kad e, mes turėtume taikyti tinkamas priemonės tam, kad aktyviai kovotume su pažeidimu ir klaidų, kurie nesusiję su sukčiavimo priežastimis ir komisija čia turėtų imtis aktyvesnių veiksmų. Taip pat aspektas susijęs su atskirų valstybių narių įvardyjimo šiame pranešime. Aš iš esmės tokiai praktikai neprieštaraučiau. Tačiau turėtume vėlgi apdairiai elgtis, nes e, tokia praktika vadovaudamėsi mes visuomet e, sukeltume tam tikrą grėsmę susijusią su tyčiniais ar netyčiniais veiksmais tam tikrų šališkumų ir jeigu šališkumas e, čia išriškėtų, tai tikrai e, manau, kad e, reikėtų visais būdais jo vengti. Ypač 19 punkte, kaip minėjau, yra atkreipiamas dėmesys labai svarbu dalyką, tai yra būtinybė komisijai parengti iš ankstinio įspėjimo sistemą, pagal kurią būtų galima užkirsti kelią lėšų skirimui arba e, sustabdyti finansavimą ir reikia parengti atitinkamus mechanizmus bei jų tinkamą taikymo sistemą. Taip pat dar labai svarbus punktas, e, e, kuriame kalbama ne tik apie su tabako gaminiais čia visas problemas, tačiau apskritai su įvairių suklastotų, su įvairiais gaminių klastojimais susijusias pro, problemas ir reikia tokią praktiką padaryti. Gal taip pat dėl e, duomenų apsaugos noriu pranešėjai kelias klausimus užduoti arba atkreipti jo dėmesį į kai kurios aspektus. Pirmiausiai kyla tam tikrų problemų susijusių su nesukčiaujamo pobūdžio pažeidimais 2013-2014 metais auditorumo tinkamoje ataskaitoje teigiama, kad pažeidimų skaičius padidėjo 5 procentais, o tarpu šiame pranešimo projekte kalbama apie 48 procentus trečioje pastraipoje. Tai man kyla klausimas, kodėl yra toks didžiulis skirtumas, taigi gal pranešės galėtų paaiškinti, taip pat dar yra. Vienas klausimas susijęs su mano paminėtų domenų tam tikrų interpretavimu tai yra lėšų išieškojimo, gražinimo į ES biudžetą klausimą. Tai yra susiję taip pat su biudžeto įplokomis, kurios buvo paminėtos devintajame priede darbinio dokumento 123 e, puslapyje. Kalbama apie tai, kad vidutiniškai 24 procentai netinkamai panaudotų lėšų išieškoms gražinos biudžetą rinktinė karalystė ir Bulgarija turėtų gražinti tris kartus daugiau tokių lėšų. Čia kalbama apie 96 procentus Bulgarijos atveju, aš nelabai suprantu, ar čia tie 96 procentai minimi kaip problema ar kaip tam tikras pasiekimas. Taip pat e, kalbant apie tą patį darbinį dokumentą ir apie e, lėšų išiškojimą per tam, tikras, e, per tam tikrus laikotarpius ir atskirose statise, pavyzdžiui, BŽUP, čia minimos vienas valstybės narės, to tarpu kitas neminimos ir bendrais brožais yra įvertinama valstybės situacija, bežiūpės ir tie tuo tarpu tikrasis vaizdas yra daug įvairesnis e, atskirose valstybėse narėse ir kalbant apie atskiras e, įplaukų rūšis, taigi čia manau reikėtų pasirinkti šiek tiek specifiškesnį požiūrį. Taip pat dvyliktasis punktas, kuriame kalbama apie sanglaudos politiką ir sanglaudos fondą. Aš manau, kad uh, Kolega e, Voganas minėjo savo kalboje taip pat sanglaudos fondo lėšas. Aš manau, kad čia e, tam tikrą prasme painiojami duomenys, kurie susijęs su sanglaudos fondu ir duomenys, kurie yra susijęs su sanglaudos politika kaip po tokia, kadangi 660 procentų padidėjimas, kuris yra minimas, yra susijęs su sanglaudos fondu. Tuo tarpu bendrasis Sąjungos politikos srityje e, klaidų skaičiaus padidėjimas siekia 76 procentus, taigi 76 procentai yra vienas skaičius, 660 tai yra kitas skaičius, susidaro labai skirtingas įspūdis juos vertinant. Taigi manau, kad iš šios aspektus reikėtų dar labiau įsigilinti, o šiaip aš bendrai laikau šį pranešimą žingsnių į priekį ir manau, kad e, prašymo nuostatas būtų galima tikslinti ir stiprinti toliau. Ačiū. Ali. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi pranešėjo parengtų tekstų kai kalbame apie ES finansinių interesų apsaugą, visų pirma turėtume pagalvoti apie naują strategiją, naują viziją. kuri apibendrintų ES patirtį ir taip pat nubrėžtų ateities perspektyvas. Reikėtų prisiminti, kad mes esame labai griežtai vertinami mokesčių mokėtojų ir turime siekti, kad neprarastume jų pasitikėjimų. Deja, tai jau vyksta. Todėl labai svarbu ypatingą dėmesį skirti biudžeto klausimams ir imtis priemonių, kad būtų apsaugoti ES finansiniai interesai. Todėl vertinant ES dokumentą dėl ES finansinių interesų apsaugos, reikėtų pasakyti, kad jis yra labai svarbus, kadangi šiame dokumente yra numatytos tam tikros taisomosios nuostatos, bet to yra pristatomos priemonės kurių ėmėsi komisija siekdama susigražinti neteisingai išmokėtas lėšas. Manyčiau, kad pranešimas yra geros kokybės, pakankamai subalansuotas, o aš norėčiau atkreipti dėmesį tik tai į kai kuriuos aspektus. Pirmiausia, principas, kad reikėtų pirmiausia vertinti rezultatus. Rezultatai yra labai svarbus atliekant e, e, finansavimo kontrolę. Žinoma, reikia vertinti rezultatus ir taip pat atitinkamai atsižvelgti į padarytas klaidas arba į netitikimus. Pirmiausia, labai svarbu identifikuoti tas rizikos sritis, kad būtų išvengta e, problemų. Bet kokia rizika įgyvendant finansavimo projektą gali atnešti žalos galutiniam naudotojui. Tuo labiau, kad ir kitose srityse yra reikalingas finansavimas, kuris galėtų būti nukreipiamas būtent į jas. 2014 metų išlaidos, pavyzdžiui, buvo tikslingiau panaudotos negu 13 metais, tačiau neaišku, kodėl taip atsitiko. Yra pateikiama ir daugiau pavyzdžių, rodančių, kaip kovojama su sukčiavimu, e, Herkulės ir Periklės programos yra minimos, tačiau vis dėlto reikėtų paaiškinti, kokie šių programų įgyvendinimo rezultatai. Kaip buvo išnaudotos šiom programom skirtos lėšos. Man iki šiol nėra visiškai aišku. Pranešime yra sakoma, kad buvo tam tikrų netikimų arba pažeidimų, kurių skaičius padidėjo, tačiau neatsakome klausimą, kodėl taip atsitiko. Ar dėl to, kad buvo griežčiau kontroliuojama, ar iš tikrųjų, kad tų pažeidimų padidėjo. tiesiog e, atrankos būdu yra minimos kai kurios valstybės, kai kurios apskritai nėra niekaip įvardinamos šiame pranešime. Kodėl būtent taip elgiamasi? Kitas dalykas - programų kiekis. Programų atrodo didės, tačiau reikalinga tinkama pusiausvyra tarp kontrolės ir finansavimo, kadangi biudžetas turi būti pakankamas programoms įgyvendinti ir reikia stiprinti mūsų politikas, skirti atitinkamą finansavimą, tačiau taip pat reikėtų stiprinti kontrolę, kadangi ji taip pat padidins pasitikėjimą institucijomis. Kolega Ali, pastaraisiais metais komisija įdėjo daug pastangų kurdama ir gerindama informavimo sistemą. Novakov nu dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegoj už tikrai naudingą darbą, kurį jisai atliko rengdamas šitą suderintą pranešimą. Kaip ir ankstesni kolegos, aš taip pat norėčiau atkreipdėmėsi į tai, kad apmaudu, jog minimos tik tai kai kurios valstybės narės, kai yra pateikiama statistika apie jas. Tačiau, kai kalbama apie 150 milijardų ES biudžetų lėšų išleidimą, reikėtų pirmiausia pamatyti lenteles, kaip lėšos išleistos buvo, bet ir taip pat matyti, kokie rezultatai buvo, pas, kokiu rezultatu buvo pasiekta, pasiekta leidžiant mokesčių mokėtojų lėšas. Mes kalbame labai daug apie tai, kad reikėtų reformuoti biudžetą. Ne ypatinga dėmesį telkiant finansuotiems projektams, bet išryškinant sanglodos politikos tikslus. Tai yra atsižvelgiant į sanglodos politikos poreikius Taigi aš e, džiaugiuosi tomis išvadomis, kurias parengė kolega Javur, tačiau vis dėlto įgyvendami biudžetą, kuris atitinka lemtus e, rezultatais, mes turėtume labiau kontroliuoti riziką. Kalbant apie tas valstybės narės, kurios demonstruoja gerus rezultatus, be abejo, e, susidurtų su mažesnė kontrolė ir man atrodo, kad ir patys galite stebėti, kaip e, padaugėja pažeidimų skaičius, jeigu padidėja kontrolės intensyvumas. Tai yra natūralu. Nes e, be abejo valstybės narės daro tos pažeidimus, tas klaidas ir be abejo ne visi pažeidimai reiškia sukčiavimą tai yra gera tendencija, nes labai svarbu atstatyti pasitikėjimą ES institucijomis. Na ir jeigu man reikėtų daryti kažkokias tai išvadas, turiu pasakyti, kad labai svarbu e, didinti informatumą ir gaila, kad šiandieną nedalyvavo EIB atstovai mūsų posėdyje. Ir Man atrodo, kad labai svarbu, kad mūsų rengiami pranešimai turėtų realią įtaką, tad tikiuosi, kad e, turėsime galimybę, galimybę pateikti ir pasiūlymus dėl pakeitimų ir kad e, šie mūsų pranešimai turės realią įtaką ateityje. Dėkoju. Ačiū dabar žodis e, kolegai Valiai, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir tikrai galiu pritarti daugumai tų dalykų, kurie šiandieną buvo paminėti. Ypač pritariu tam, kad siekiant kovoti su sukčiavimu šiuo metu reikia užtikrinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, reikia užtikrinti, kad būtų keičiamasi informacija apie mokestinius ir visuomeninius klausimus, nes jeigu norime E, tokio bendro europinio registro. Norime jį įsteigti. Reikia to siekti, nes priešingų atveju PVM sukčiavimo bus e, sudėtingai išvengti. E, ir nusikalsti linkę asmenys be abejo turės geresnę galimybę vykdyti tokio pobūdžio nusikaltimus. Natūralu, kad ši kova nėra lengva, tačiau labai svarbu, kad šiuo atveju komisija atsižvelgtų į visus tuos pranešimus, kuriuos parengė valstybės narės apie jų vidinę nacionalinę kovą su korupcija. Na, o kalbant apie viešuosius pirkimus, Žinome, kiek daug pažeidimų ar netitikimų ar didelių klaidų yra padaroma šioje srityje. Tad pasiūlymas, e, kad komisija įsteigtų duomenų bazę, yra tikrai įdomus ir man atrodo, kad tam tikrai reikėtų skirti daugiau dėmesio. Natūralu, kad klaidų yra padaroma, neretai tai yra ir procedūrinės, E, klaidos, atsiranda klaidų ir dėl to, kad trūksta skaidrumo, trūksta informavimo apie vykstančius viešuosius konkursus. Neretai piliečiai mūsų teiraujasi, kaip institucijos panaudoja lėšas, tačiau dėja skaidrumo trūksta ir, man atrodo, nemažiau svarbu skirti daugiau dėmesio infrastruktūros projektams, kuriuos finansuoja į, į skirtingi fondai, pavyzdžiui, regioninės plėtros fondai, AIB ir taip toliau fondai dalyvaujantis tokio pobūdžio veikloje, man atrodo, turi būti itin skaidrus. Nes įprastinės viešųjų pirkimų procedūros yra vykdomos ir be abejo gali mm, ir ne visai tinkamai būti kai kurie dalykai atlikti ir tai tampa puikia galimybė organizuoti to nusikalstamumo grupuotėms, kurios taip išplauna. Uh, neteisėtas lėšas, tačiau reikia ir tarptautinio bendradarbiavimo, kuris padėtų kovoti su tokiomis nusikaltelių gaujomis. Organizuoto nusikalstamumo gaujos šimtus ar milijonus tūkstančių eurų išplauna tokiamis priemonėmis ir man atrodo, kad e, jiems tai yra svarbi terpė kuri padeda legalizuoti tokias lėšas ir tam yra panaudojamas ir ES institucijų skiriamas finansavimas. Taip pat labai svarbu apsaugoti ir vadinamosius informatorius, jeigu norime kovoti su korupcija, su sukčiavimu institucijų mastu, tai yra pagrindinis elementas. Ir Europos parlamento nariai turi kalbėti vienu balsu ir pasisakyti už tų informatorių apsaugą, nes jie tikrai turi būti apsaugomi, o nekaltinami priešingų atveju nutiks taip, kad tiesiog nesugebėsime apsaugoti ES finansinių interesų, nes neretai informatoriai bijo pasisakyti apie įtin rimtus pažeidimus, kurie nutinka. Dabar dėl muitų Norėčiau, kad komisija tam skirtų daugiau dėmesio ir kad būtų atliktas e, vykdomų uostuose e, patikrinimų kokybės vertinimas. Kalbu būtent apie uostus esančius šiaurinėse šalise, ten tikrai didžiuliai veiklos mastai yra vykdomi ir sudėtinga atlikti išsamius patikrinimus, tačiau kyla problemų ne tik dėl to, tačiau ir dėl to, kad prekės kroviniai ten greitai juda ir atvykus į terminalą neretai e, krovinys e, tiesiog e, privalo kiek įmanoma greičiau iškeliauti iš to terminalo ir neatliekama pakankamai išsami kontrolė. Ir manau, tai kelia didžiulę riziką. Ir manau, kad Tai gali pakengti ir ES valstybių narių ekonomikai. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti, jis yra susijęs su veiklos rezultatais. Turime suprasti, ar ES projektai e, turi potencialo pasiekti užsibrieštų tikslų reikia įvertinti, ar tie fondai yra pajėgus atlikti tai, mm, kas yra numatyta, juk tikrai nereikia finansuoti tų projektų, kurie mm, yra pasmerkti nuo pat pradžių ir Jeigu siekime, pavyzdžiui, integruoti migrantus į ES ekonomiką, reikia tai atlikti tinkamai, nereikia švaistyti lėšų be reikalo ir be abejo užtikrinti, kad sistema būtų patobulinta. Ačiū. Ačiū žodis poniai Hofman Olafo atstovai. Jai teks dabar užduotis atsakyti atskirus klausimus ir e, aš e, ir e, pateikti tinkamas suvestinius. Manau, kad e, tiek metinės veiklos ataskaita, tiek darbinis dokumentas jau yra geras atspirties taškas, siekiant e, nustatyti, kur yra tos silpnosios vietos ir valstybių narių administracijų veiklos spragos. Žodis poniai Hoffman. Ačiū, ponė pirmininkė. Ypač noriu padėkoti taip pat uh, už jūsų pastabas dėl uh, PIF. Uh, ataskaitų ir priedų. Iš tiesų, kiekvienais metais kartu su valstybėmis narėmis mes atliekame didelės apimties darbą, taigi naudodamasi progą noriu padėkoti ir kolegoms Olafo pareigūnams, kurie su kitų komisijos institucijų tarnautais atlieka didelę dalį darbų. Jeigu leisite, toliau kalbėsiu angliškai. Galėčiau pritarti daugumą tų dalykų, kuriuos sakė pranešėjas ir kolegos. Taip, tikrai parengtas pranešimas yra įtin subalansuotas dokumentas ir jame yra įtin įdomių e, minčių e, bei pasiūlymų dėl įvairių politikos ryčių, mm, už kurias yra atsakingos e, skirtingos komisijos tarnybos ir ne tik Olafas. Kalbėjote apie kovos su korupcija ataskaitą, taip pat vieš, viešųjų pirkimų problemas. Taip, tikrai aktualios problemos. Ir tai taip pat demonstruoja, kad finansinio intereso apsauga yra horizontalusis, visapimantis klausimas. Ir kalbant apie rekomendacijas pasiūlytas rezoliucijoje, be abejo, kai tik parlamentas ją patvirtins, e, stengsime atsižvelgti tas rekomendacijas ir dabar norėčiau sustelkti ties keliais klausimais. Negalėsiu atsakyti į visus klausimus ar į visas e, mintis pateiktas pranešimo projekte, tačiau pirmiausia norėčiau sureaguoti į gerbiamo pranešėjo pastabą dėl tų E, didelių skaičių susijusių su pranešimais apie pažeidimus. Ir savo pranešime jūs e, kalbate apie šią nerimą keliantę, keliančią tendenciją. Taip pat ir ponas Pierinski kalbėjo apie tai, ar duomenys yra teisingi. Na ir be abejo, mes esame pasirengę analizuoti šį klausimą ir užtikrinti, kad jūsų pranešime būtų pateikti kiek įmanoma tikslesni duomenys. Esame pasirengę jums padėti tai padaryti. Be abejo, jeigu tokios pagalbos paprašysite. Ir, ponė, pranešiau, jūs taip pat. E, e, kalbėjote apie įvairias tas iniciatyvas, kurias e, rengia komisija ir Olofas, e, siekiant gerinti pajėgumus kovoje su sukčiavimu. Ir pranešime e, yra minima komisijos kovos su sukčiavimu strategija, taip pat sektorinė kovos su sukčiavimu strategija, kurią patvirtino komisija. Na ir kalbant apie valstybės narės tikrai itin e, suaktyvinome informatumo didinimo veiklą valstybėse narėse, taip pat raginame valstybių narių institucijas patvirtinti nacionalinės kovos su sukčiavimu strategijas, taip pat vykdome ir mokomąją veiklą ir taip pat e, e, rengėme mokymus apie specialią IMS sistemą, tai yra sistema, kurioje pateikiama informacija apie pažeidimus, Ir visos šios priemonės iš ties e, didina administracinių valstybių narių įstaigų pajėgumus ir galimybės nustatyti galimai e, sukčiavimo atvejus, taip pat sustiprinti bendradarbiavimą e, su teisės saugos institucijomis ir taip pat tai gerina bendradarbiavimo tarp valstybių narių mastą. Na ir iš esmės mums atrodo, kad valstybės narės sustiprino e, tokių pažeidimų nustatymo pajėgumus ir ataskaitų teikimo e, pajėgumus ir mums atrodo, kad tikrai jos demonstruoja geresnius rezultatus. Ir mes manome, kad tas faktas, jog daugiau nustatoma tokių pažeidimų, turėtų būti vertinama kaip teigiamas dalykas. Apie tai buvo kalbėta ir šiandieną. E, Mes e, e, nemanome, kad tai rodo, jog sukčiavimo atveju yra daugiau. E, kaip tik mes manome, jog tai yra teigiamas dalykas, jog valstybės narės e, e, nustato daugiau tokių atvejų, e, pažeidimo atvejų, nepaisant to, ar tai yra sukčiavimo ar nesukčiavimo atvejai, tačiau tai rodo geresnė stebėsena. Be to savo pranešime e, kalbėjote apie programą Heraklis, tai yra kova su sukčiavimu programa. E, įgyvendinama valstybėse narėse ir ji buvo itin sėkminga. Ji buvo įgyvendinta 14 metais, jūs taip pat apie tai kalbėjote. Tai be abejo, biudžetas yra ribotas, kalbant apie tą e, finansinę programą, tačiau valstybės narės pateikė daugiau prašymų iš savo pusės ir tai yra geras ženklas, nes bendro finansavimo laipsnis dabar yra aukštesnis, ypač kalbant apie techninės paramos teikimą, tačiau iš esmės kalbant apie veiklą pajamų sektoriuje, vykdoma daugiau bendrųjų muitinių operacijų valstybėse narėse ir mums tai atrodo tai yra ženklas, rodantis stipresnį, aktyvesnį bendradarbiavimą praktinėje srityje. Dabar norėčiau paminėti tos teisėkuros pasiūlymus, kurie yra pateikti ir kuriais siekiama sustiprinti kovą su sukčiavimu ES mastu. Jūs minėjote vadinamąją PIF direktyvą ir tikrai galiu pritarti Jums, ponė pranešėjau, e, kad PVM mokestis turi būti įtrauktas į PIF direktyvos taikymo sritį ir be abejo e, diskusijos tarp e, teisėkros institucijų turėtų pasiekti sėkmingų rezultatų ir tai to reikėtų siekti kiek įmanoma greičiau. Na ir pasikonsultavome su savo teisės tarnybomis ir žinome, kad yra teisingumo teismo sprendimas priimtas ir ten buvo pasakyta, kad PVM yra Europos finansinių interesų dalis ir be abejo turėtų patekti į PIF direktyvą, priešingų atveju tai būtų tarsi žingsnis atgal. Dabar dėl EPPO. Galiu pritarti ponė pranešėjų dėl to, kad svarbu ne vien tik pasiekti kompromisą ir tai padaryti kiek įmanoma greičiau, Tačiau dar svarbiau mūsų nuomonė yra tai, kad kompromisas turėtų realią pridėtinę vertę, kalbant apie ES finansinių interesų apsaugą. Ir tai užtikrinti galima tik tuo atveju, jeigu EPO turės tą tokią europinę dimenciją ir jeigu bus galima užtikrinti veiksmingą e, e įgyvendinimą ir efektyvumą ir dėkojame Europos parlamentui už jų paramą, dėkojame ne tik lybė komitetui, tačiau ir biudžeto kontrolės komitetui. Ir suprantu, kad jūsų komitetui tai yra svarbus klausimai. Dar norėčiau pasakyti štai, kad kalbant apie vykstančių dėrybų taryboje a, a, situaciją, Panašu, kad tikrai yra nemažai sunkumų ir reikėtų atidžiai stebėti tai, kas ten vyksta. Dar porą pastabėlių. Tie klausimai buvo iškelti šiandienos diskusijų metu. Buvo kalbama apie kovos su korupcija ataskaitą, tai yra vidaus reikalų e, direktorato e, atsakomybės rytis ir komisija ketina parengti tokią ataskaitą 16 metais. Ir buvo nuspręsta, kad kas dviejus metus bus rengiama tokio pobūdžio ataskaita. Reikia nepamiršti, kad komisijos ištekliai tikrai nėra e, neišsamiami. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, buvo šiandieną minėti viešieji pirkimai ir pasitaikančios e, klaidos. Ir man atrodo, tai yra labai svarbis rytis, kuriai komisija taip pat skiria daug dėmesio. Buvo pateiktas įdomus pasiūlymas dėl duomenų bazės dėl klaidų viešųjų pirkimų srityje. Mes į tai be abejo žiūrime teigiamai ir gali būti taip, kad e, parengsime e, patobulintą IMS sistemą, galbūt integruosime mm, dvi sistemas į vieną, nes nereikia sukurti per daug tų duomenų bazių, kad jos nedubliuotų viena kitos veiklos, tačiau tikrai šį pasiūlymą žiūrime teigiamai. Na ir paskutinė, tačiau nemažiau svarbi pastaba. Uh, ponė pranešėjų ir ponė pirmininkė, būtų tokia. Jie yra susijusi su paskutiniu skyriumi, kuriame kalbama apie Olaf. Ir žinome, kad Olafas ir e, priežiūros e, komitetas e, bando išspręsti kilusias problemas, taip pat čia padeda ir ponė Gergieva, ir tikimės, kad iki metų pabaigos pavyks tai padaryti. Manau, kad judama tinkama linkme ir visi tikimės sėkmingų rezultatų. Ačiū. Ačiū už Jūsų dėmesį. Iš tiesų mes taip ir elgiamės. Pabaigai žodis panašiojų kolegai Javorui. Ačiū pirminkė, ačiū šiems pranešėjams Olaf atstovams už labai vertingas pastabas. Man susidaro įspūdis, kad e, tikrai esama daug bendrų galimybių šį pranešimą pagerinti. Norėčiau sureaguoti į kai kuriuos e, specifinius klausimus ir pastabas, kurias išsakė kolegos kalbėję. Pono Von nebėra salėje, tačiau manau, kad mums yra labai svarbi regi komiteto nuomonė, pritariu ponui Von dėl jo pastebėjimų susijusių su sanglaudos politikos svarba ES kovai su korupcija. Mes nekantriai laukiame regi komiteto nuomonės, nes yra labai ji mums svarbu ir reikia, kad ji būtų kuo griežtesnė ir tikslesnė, kalbant apie ES finansinių ES išlaidų politiką. Pone Pitera kalbėjo apie tyriamosios žurnalistikos problemas. Sutinku, kad šis rytis yra pakankamai opinės žurnalistų nepriklausomybės klausimas yra labai svarbus. Vis tik tai ES finansuoja tam tikras programas, e, pagal kurias teikiama parama nevyriausybinėms organizacijoms arba tyrimai žurnalistikai, siekiant išlaikyti jų nepriklausomumą. Žinoma, tam būtina prielaida yra labai išsami, detalizuota struktūra, pagal kurią būtų užtikrintas žurnalistų nepriklausomumas, tačiau, pavyzdžiui, LuxLeaks skandalo atvejs aiškiai parodo, kad e, labai svarbu turėti galimybę pasikliauti tyriamąją žurnalistiką kovojant su sukčiavimu ir korupcija. Taip pat reaguodamas į ponios Pitero pastabą dėl Tariko bylos, žinoma, ji nėra susijusi tiesiogiai su svarstamu klausimu arba su PIF ataskaita, tačiau ponia Hoffman jau minėjo, e, kad Teisingumo teismas priėmė sprendimą Tariko byloje, pagal kurį aiškiai galime daryti išvadą, kad prietinis vertės mokestis sudaro e, yra sudėdamoji ES nuo savų išteklių dalis ir būtent Ryko byla yra ta byla, kurią galėtų daugiau remtis komisija spręsdama tokio pobūdžio klausimus, nes būtent šioje byloje ir yra Ji ir sukėlė tą precedentą, nes būtent svarstant šią bylą teismas nusprendė, kad PVM yra nuo savų išteklių sudėdamoji dalis ir čia galime taip pat pasitelkti šios bylos sprendimas, siekdami veiksmingiau kovoti su PVM sukčiavimu. Pono Pirinskio pastabos mes jau diskutavome su juo. Anksčiau sutinku, kad klaidos pažeidimai būna susiję arba nesusiję su sukčiavimu. E, ir kalbant apie tos pažeidimus, kurie nesusiję su sukčiavimu, tai kartais e, čia iškyla tam tikrų biurokratinių problemų, nes neegzistuoja aiškios biurokratinės struktūros. Taip pat ir sąjungos politikos viešųjų pirkimų skelbimo srityje. Ir čia kartu Iškyla ir kitas klausimas susijęs su tuo, kaip tinkamai veikia nacionalinės institucijos ir struktūros, kurios yra atsakingos už Europos Sąjungos lėšų administravimą, nes kartais e, pažeidimai nesusijęs su sukčiavimu leidžia atkreipti dėmesį į sisteminės problemas, kurios e, egzistuoja ES e, srityje susijusioje su ES finansinių lėšų administravimo valstybėse narėse. Taigi, netgi tie pažydimai, kurie, kurie nėra tiesiogiai susijęs su sukčiavimo, skleidžia daugiau sisteminių problemų nei tiesioginiai su sukčiavimu susiję pažeidimai, kai kurios projektus vertina. Taip pat minėjote 12 punktą ir būtinybę atskirti sąjungos fondus nuo sąjungos politikos. Esate visiškai teisus, mes pamėginsime šias vis rytis kuo aiškiau atskirti viena nuo kitos ir žinoma 660 procentų, kurie yra minimi, yra aiškiai susijęs su sanglaudos fondo lėšomis ir tai yra tik tai viena dalis visos sanglaudos politikos, tačiau tikiuosi, kad mes sugebėsime rasti tinkamą formuluotę, tinkamą sakinį suformuluoti, kad nekiltų jokių neiškumų. Taip pat ponas Pirinskis ir kai kurie kiti kalbėtojai, skaitant pono Ali, minėjo problemą susijusią su tuo, kad yra minimos kartas kai kurios valstybės narės ir su jomis susiję duomenys, to tarpo kitos valstybės narės nėra minimos. Identiškais atvejais žinoma, ta užduotis nėra labai lengva, kadangi būtina pateikti tam tikrus aiškiai apčiopimus konkrečius pavyzdžius, minint konkrečius atvejus ir bylas, žinoma, mes turime išlikti kuo sažiningesni ir nesusitelkti tik ties kai kuriomis valstybėmis narėmis. Ir manau, kad tolesnėje darybų eigoje mes sugebėsime rasti tą tinkamą pusiausvyrą tarp konkrečių valstybių minėjimo šiame pranešime ir e, turbūt nebės užtikrinti e, tam tikrą nešališkumą, nejuodinant jų. Visiškai pritariu jūsų minčiai dėl to. Taigi, ką dar turėčiau pasakyti. Pone Hoffman taip pat e, minėjo didėjantį pažeidimų skaičių, kuris galimai yra susijęs su tuo, kad kontrolės mechanizmas pagerėjo. Tai yra viena iš galimybių ir galvokime, kad taip ir yra, tačiau Kita galimybė yra ta, kad didėjantis pažeidimų skaičius yra e, paaiškinamas paprasčiausiai didėjančių pažeidimų skaičiumi. Ir e, e, aš manau, kad aš remiuosi tam tikrą asmenę patirtimi ir situacija valstybėse narėse tikrai nėra vienoda, tačiau kai kuriuose iš jų didėjantis pažeidimų skaičius nėra tik tai statistinis dydis arba reiškinys, tačiau tokia yra paprasčiausia tikrovė ir mes turime uh, to taip pat nepamiršti. Be to, manau, kad e, e, iš tiesų mes pasižymėjome visas jūsų pastabas ir pasiūlymus. Taip pat nekantri laukiami surengiamų pakeitimų ir tikiuosi, kad sugebėsime rasti tinkamą talygų sprendimą visoms jūsų minėtoms problemams, nes iš esmės mūsų požiūriai sutampa ir iškosime būdų ir galimybių, kad šio prašymo nuostatos būtų priimtinos visoms politinėms frakcijoms. Ačiū, ponė pirmininkė. Ähm, Ačiū. Tačiau vis dėlto aš dar baiminuosi, kad mes, ko gerime, tas problemas tiesiog nutilėsime, nuslėpsime vietoj to, kad viską aiškiai įvardintume. Iš auditorumo ataskaitų žinome, taip pat iš komisijos duomenų aišku, kad skirtingos valstybės narės turi skirtingų problemų žemės ūkio politikos, medaus žemės ūkio politikos srityje, sanglados politikos finansavime yra skirtingų pažeidimų, kuriuos atspindi statistiniai duomenys. Taigi negalima visų vienodai vertinti ir neįvardinti ne vienos valstybės, kadangi žmonės apskritai rodo pirštų į ES, o ES kaip tokios juk nėra, kai kalbame apie problemas. Problemos kyla atskirose valstybėse narėse, kadangi ta neįgyvenanti pažadų Europos Sąjunga visada lieka kalta. Aš galvočiau, kad reikėtų laikytis tam tikro tikslinke, tikslesnio požiūrio, stengiantis negėdinti valstybės narės, rodyti jomis į jas pirštu, tačiau tai, kad Italija yra paminima, nereiškia, kad yra blogiausia Europos Sąjungoje. Dar kartą reikėtų pasakyti, kad valstybėse narėse yra skirtingų problemų ir to negalima niekaip nutilėti. Reikia tas problemas iškelti ir tik tai iškėlus jas galima tikėtis jų sprendimo. Tokia strategija reikėtų vadovautis veikiant Europos Sąjungoje būtent siekiant padėti valstybėms narėms išguiti problemas. Iš tikrųjų, pats e, principas yra priimtinas, laikomasi tos pastovios, nubrieštos krypties pastaraisiais metais, tačiau vis dėlto mes negalime užtikrinti visiems palankių sąlygų, palankiai vertinus valstybių, kadangi jų problemos yra šiek tiek kitokios. O čia buvo tiesiog sekmadienio pamokslas prieš pirmadienį. O dabar apie pakeitimus. Dabar tikrai patvirtinsiu, kad pakeitimus galima teikti iki lapkričio 30. -osios. Toliau partnerysės susitarimai žuvininkystės srityje. Seller yra pranešėjas. Europos audito rūmų atstovas taip pat yra čia. Ponas Kins. Thank you, uh, Madam Chair. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai norėčiau pristatyti šitą specialiją ataskaitą ir taip pat norėčiau padėkoti Celerui už bendradarbiavimą ir už puikų indėlį rengiant šitą pranešimą. Žuvininkystės partnerystės susitarimai gali užtikrinti tvarę žuvininkystę ir suteikti daug naudos Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos laivynams. Pagal susitarimus yra siekiama žvejoti tik tai tuos išteklius, kurie yra perteikliniai ir šiais susitarimais yra sudaromos tinkamos e, teisinės palėgo, sąlygos mūsų partneriams kitose valstybėse. Labai svarbu, kad šitie e, susitarimai tinkamai būtų parengti. Mes įvertinome finansinės galimybės, taip pat uh, sužvėjotos žuvies kiekio stebėsenos klausimus ir konstatavome, kad šitie partnerysės susitarimai yra gerai parengiami ir įgyvendinami, tačiau yra tam tikrų spragų, kurias reikėtų užpildyti. Štai ką reikėtų pagerinti. Žvejybos galimybės tonomis, dėl kurių susitarta protokoluose, yra didesnės negu ankstesnėme laikotarpė ir todėl jos yra neišnaudojamos. ES turėtų atsižvelgti į tai, kiek žvejybos galimybių yra išnaudojama, tuo labiau, kad e, ta kaina už toną, kuri buvo numatyta mokėti, yra aukštesnė. ES laivai turėtų gaudyti tik tai per viršinę žuvį valstybėse partnerėse. Tačiau kaip šitą perviršį reikėtų apskaičiuoti, kad būtų galima gauti patikimą informaciją apie žvėjų žuvies išteklius ir taip pat e, laivynų galimybės. Taigi reikia naudotis tomis galimybės, kurias suteikia valstybės partnerės. Tikrasis sugautas kiekis, jo apskaičiavimas yra labai svarbus sprendžiant iškilusias problemas, įvertinant perviršį ir taip pat e, įvertinant e, išmokas tuo atveju, jeigu sužvėjotos žuvies kiekis viršė numatytą kiekį. Valstybės narės, komisijos ir protokolo valstybės turėtų bendradarbiauti, pateikdamos duomenis, kad jie būtų patikimi. Bet to mes konstatavome, kad komisija nelabai gali kontroliuoti, kaip e, valstybės partnerės naudoja joms skirtas fondų lėšas. Kartais tų lėšų paskirtis yra kitokia, negu yra numatyta teikiant finansavimą, o tai reiškia, kad tai turė, gali turėti poveikio uh, E, žuvininkysės sektoriui, jeigu lėšos nukreipiamos kitur. Taigi šitą klausimą reikia sprausti, spręsti, jeigu mes norime, kad žuvininkystės susitarimai padėtų stiprinti žuvininkystės sektorių valstybėse partnerėse. Todėl audito rūmai pateikė visais šiais klausimais pakankamai daug rekomendacijų ir taip pat rekomendacijų dėtų dėl to, kaip reikėtų remti valstybių partnerių žuvininkysės sektorius. Dabar pranešėjų žodis Celer. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti audito rūmams, kad jisai ėmėsi šios temos, kadangi nuo 82 metų veikė jūros konvencija, pagal kurią yra nustatyto ta 200 mylių apsaugos zona kiekvienai jūros valstybei ir jeigu kitų valstybių žuvininkys laivynas nori žvejoti tuose vandenyse, tai tuo met turi gauti leidimą iš konkrečios valstybės, kuri turi žvejybos teisės. Komisija valstybių vardu dabar derisi dėl tokių susitarimų. 14 tokių susitarimų yra pasirašyta, jų vertė ar 14. Da 70 milijon, milijardų yra, milijonų yra apyvarta su Marit Mauritanija, taip pat ir pašės sustarimas dėl 70 milijonų, kurie turėtų būti išmokėti Mauritanijai, kad būtų galima žvejoti jos vandenyse. Žinoma, čia kalbama ne apie konkrečias žuvų rūšis, tačiau apie labai vertingas žuvis, pavyzdžiui, kardžuvę ir tuną. Kolega teigia, kad reikia siekti e, tvarios žuvininkystės, tvaraus žuvų išteklių valdymo pagal naują žuvinkysės politiką. Aš šitą pranešimą perskaičiau su didžiuliu susidomėjimu ir e, e, pamaniau, kad <clears throat> per daug mandagiai yra kalbama apie tai, kad tikslų reikėtų siekti. Iš tikrųjų tie tikslai dar nėra pakankamai įgyvendinti. ES laivynė 335 laivai. Aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai. Meldeten 86 tūkstančiai, 283 tūkstančiai. Kaip čia? Importe. 23 laivai yra užregistruoti Europos Sąjungoje. Europos žvejybos pajėgumai išnaudojami tik tai 7 procentais ir 15 procentų tų laivyno galių išnaudojimas leidžia sukurti 4 procentų užimtumą šioje srityje. Taigi čia kalbame apie E, didžiulę, didelio masto laivybą, ne pakrančių laivybą. O kalbant apie kilmės valstybės, reikėtų paminėti štai kokias. Tai yra kelios valstybės narės, kurios yra užregistravusios tokius e, pakrantės laivus. kaip įgyvendami tikslai yra labai sunku patikrinti, kadangi yra kalbama apie žvejybos pajėgumų perviršio žvejybą. Dabartiniais metodais šitas perviršis yra labai sunkiai e, apskaičiuojamas, kartais būna išmokama daugiau už licenciją, negu buvo sugauta žuvies Yra įvairiausių klausimų. Pavyzdžiui, dalis tos valstybėms išmokamos sumos patenka tiesiai į tų valstybių biudžetą ir sudaro nemažą jų biudžeto dalį. Visai nedidelė tų lėšų dalis yra nukreipiama skatinti vietos pakrančių žvejybą, ją plėsti ir taip įnešti indėlį plėtojant tų valstybių ekonomiką. Tačiau kaip tai vyksta, ar tai pasiteisina, nelabai aišku. Kadangi trūksta tam tikrų įrodymų, kad visą tai pasiteisina, taip pat reikėtų paminėti, kad kai kuriuose valstybėse vyriausybė nepaiso demokratijos principų, neslaiko žmogaus teisų, kaip mes juos suprantame kai kuriuose valstybėse visai neseniai ir anksčiau e, nebegavo e, vystomosios pagalbos vystimusi lėšų, kadangi jos e, netitiko mūsų vystimosi politikos tikslų. Tačiau pagal žuvininkysės protokolus joms finansinė parama ir toliau yra teikiama. Reikėtų pasakyti, kad atskiros ES politikos sritys turėtų būti labiau koordinuojamos. Tas pats pasakytina ir apie žuvininkystės politiką, ir apie išmokas siekiant įgyti žvejybos teises. Maničiau, kad reikėtų šitas e, išmokas sieti su vystimosi politikos tikslais. Be to, kai kurie jos išmokos yra mokamos avansu, ypač tai yra sudėtinga, kadangi lėšos yra išmokomos anksčiau, o po to sugaunama mažiau negu numatyta. Pavyzdžiui, tuno žuvis, kuri yra sugaunama viduržėme jūroje ir kitur, patenka į Japonijos žuvivų rinkas ir aukcionus. Ta žuvis nepatenka į ES rinką. Todėl iškyla klausimas, ar ta nepakankamai sugaunama žuvis, kurios e, paskirtis buvo Europa, ar ne, neatsiranda į Japonijos rinkose. O juk mes už šitą žuvį sumokėjome valstybėms įsigydami iš jų žvejybos teises. Taigi, E, yra pakankamai daug auditorumų rekomendacijų suformuluotų tekste, o aš šiek tiek nuosaikiau formulavau savo rekomendacijas. Aš visada pasitikiu žmonėmis, todėl neformulavau drastiškai savo siūlymų. Aš kalbėjau apie E, siūliau mokėti dalimis, ne visą sumą iš anksto ir taip pat užtikrinti stebėseną vadovaujantis pasiteisinusiais metodais, taip pat apskaičiuojant turimus žuvies išteklius, atsižvelgiant į tuos išteklius, kuriems grėsia išnykimo pavojus. Dar kartą kartoju, kad ES turėtų labiau koordinuoti savo įvairias politikas nukreiptas bendradarbiavimui su tomis valstybėmis. Taigi, tokios būtų rekomendacijos, kurias noriu paminėti, o visas kitas matysite tekste. Tikuoju Jones, rinkos direktorato atstovas. Thank you, Mr. Kinst. Thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponui Kinstui ir ponui pranešėjui. Na ir Iš esmės noriu pasakyti, kad komisija džiaugiasi šiuo pranešimu. Manome, kad tikrai neblogai subalansuotas pranešimas, teisingas pranešimas. Ir mums patinka e, tie pareiškimai, jog sutartys iš esmės yra tinkamai tvarkomos. Tačiau be abejo Manome, kad e, tikrai ne viskas yra tobulo, galima e, siekti pagerinimo ir kalbant apie e, tvarios žvejybos partnerystės susitarimus bei jų gerinimą, tai yra mūsų darbo tvarkės dalis ir itin svarbus klausimas. Kalbant apie tos keturis susitarimus, kurie buvo analizuoti, Pagal asociuotusius protokolus, jie, dėl jų buvo sustarta prieš bendrošios žuvininkystės politikos reformą, tad iš esmės, e, iš esmės buvo peržiūrėta mūsų politika ir viena iš tų išorinių dimensijų yra e, vienas svarbiausių ramščių. Na ir du sustarimai buvo. E, pakeisti, vadovaujantį senojų modelių, nuo kalbant apie Sišelius ir Mauritaniją. Jie taip pat buvo paliesti reformos, na ir galiu pasakyti, kad bendrosios žuvininkystės politikos reforma iš esmės e, nustatė e, tam tikrus principus ir e, praktikas, kurios yra rekomenduojamos šioje ataskaitoje. Ir tam tikrą prasme mes jau pradėjome įgyventi tam tikrus veiksmus, išplaukiančius tiesiogiai iš šio pranešimo. Nerima mums kelia tai, jog svarbu užtikrinti, kad šie e, partnerystės susitarimai suteiktų tam tikrą naudą ir be abejo, kad būtų laikomasi tvarumo aspektų. Na ir norėčiau susikoncentruoti E, ties keliais elementais, kuriuos minėjo ponas Kinstas ir pamatysiu paaiškinti mūsų poziciją. Auditorumams e, kilo tam tikro abejonių dėl sektorinės paramos, taip pat dėl domenų valdymo ir sugavimų stebėsenos. Ir kalbant apie dėrybas, kurio vykdomas, e, tai yra susiję ir su žvejybiniu pertekliumi ir vertė už pinigus. Ir kalbant apie tą vertę už pinigus, labai svarbu siekti, kad būtų siekiama maksimumo ir be abejo viskas priklauso nuo darybinių procesų, nuo besikeičiančios dinamikos ir reikia nepamiršti, kad palaikome ryšius su tomis trečiosiamis šalimis ir yra gana aiškiai nustatytos Junktinių tautų konvencijos, pavyzdžiui, dėl jūrų teisės, kurioje viskas aiškiai yra išdėstyta ir ten yra pasakyta, kad šalis gali suteikti galimybę e, žvejoti jos turimą e, žuvų perviršių, tačiau už tai ji gauna tam tikrą finansinę naudą. Na, o kalbant apie sektorinę paramą, viskas yra sukurta taip, kad būtų užtikrinta, jog ta veikla, kurią vykdo vietiniai laivai ar kitų šalių laivai, kad ta veikla būtų tvari. Na ir be abejo, išklausime jūsų pastabas ir apie žvejybinės galimybės, ir apie tai, kad jos nėra šimtų procentų išnaudojamos. Turime e, gana konkretų mechanizmą, kuriuo vadovaujamės e, derantis dėl tokių sustarimų ir tai yra vadinamoji e, referencinių tonų sistema. Ir mes nežiūrime į tai kaip į kvotą. Tai yra maksimalus kiekis, kuris gali būti sužvėjotas, tačiau tai nereiškia, kad privaloma sužvėjoti tą kiekį. Tad yra taip tam tikra suma, kurią naudojamės ir ji yra apskaičiuojama vadovaujantis e, duomenimis surinktais iš žvejybinės veiklos praeitie ir bandoma apskaičiuoti e, būsimą žvejybinės galimybės, taip pat poreikį, taip pat e, atsižvelgiama ir į. E, turimus išteklius ir mokslinės rekomendacijas. Na ir tada apskaičiuojama e, ta referencinė tonų suma, tačiau be abejo turiu pasakyti, kad jeigu tiesiog e, skaičiuotume sugaunamų žuvių, žuvų kiekį ir mokėtume tik už tai, tada dėrybos būtų sudėtingos, nes tai sudaro e, dalį tų šalių makroekonomikos sistemos ir jiems reikia tam tikro nuspėjamumo, kalbant apie bent jau keliarių metų laikotarpį. Na ir kalbant apie bendrosios žuvininkystės politikos reformą, mes e, iš naujo apskaičiavome tas sumas, kurias e, moka Europos Sąjunga už galimybę žvejoti ir seniau tai buvo 80 65 e, procentai iš ES biudžeto ir 35 iš pramonės atstovų kišenės. Dabar šiek tiek yra pasikeitę. 50 e, e, procentų moka ES ir 50 procentų moka pramonė. Dabar dėl to perviršiaus. Man atrodo, kad turime suprasti, jog perviršį apskritai yra sudėtinga apskaičiuoti net ir savo ES vandenise, jau nekalbant apie trečiųjų šalių vandenis. Ir daugumoje sustarimų yra kalbama apie tuną, Na, o kai kalbame apie tuną, kalbame apie e, itin sparčiai migruojančią rūšį. Na ir jeigu netgi būtų galima apskaičiuoti tą perviršį vieną mėnesį, kitą mėnesį tas perviršis jų gali būti išnykęs, būtent dėl tos priežasties. Kai kalbame apie tą perviršį, mes dirbame su regionėmis žuvininkystės valdybos organizacijomis ir būtent tos organizacijos yra atsakingos už mm, žuvų išteklių valdymą tiek ir atvirose jūrose. E, tiek ir tose valstybėse narėse, dalyvaujančiose tose tų organizacijų veikloje. Ir be abejo, tą perviršį vertiname ne atskirų šalių lygmenių, tačiau žiūrime į platesnį regioninį kontekstą. Ir kalbant apie e, žvejybos galimybių nustatymą, tą referencinį tonažą, tada atsižvelgiame ir į tą regioninį kontekstą bei tvarumo išlaikymą jo mastu. Dabar dėl sektorinės paramos. Mes į tai žiūrime kaip į itin svarbę priemonę, kuri padeda trečiosiam šalims gerinti jų pajėgumus ir užtikrinti, kad žvejyba būtų vykdoma tvariai. Tai padeda e, formuoti laivyną ir apskritai organizuoti savo veiklą, Ir turiu pasakyti, kad dėrybos, kurios vyksta su trečiosiomis šalimis, e, tikrai nevyksta vien tik tarp mūsų ir trečiųjų šalių, yra ir kitų suinteresuotų šalių. Ir kalbant apie sektorinę paramą bei apie E, bendros užmokystės politikos reformą. Siekime, kad priemonės būtų kiek įmanoma veiksmingesnės ir visi tie principai buvo įtraukti į paskutinį protokolą, dėl kurio, dėl kurio deramasi. Ir taip pat bandome užtikrinti, kad būtų aiškiai pasakyta, jog yra skirtumas tarp sektorinės paramos ir dėl galimybės naudotis žvybiniais ištekliais. Tai, yra, tai mes vadiname atsiejimu. Ir tai skiriasi nuo anksčiau naudotos sistemos kurie apimdavo abu dalykus. Taip pat e, bandome sustiprinti tas sąlygas, kurias reikia įvykdyti, norint gauti paramą. Ir siekiama, kad būtų laikomasi tų reikalavimų ir sąlygų. Jeigu taip e, nenutinka, tada toliau sektorinė parama nėra teikiama. Ir turiu pasakyti, kad praeitėje sustabdėme mokėjimus Seišelėms, Mozambikui, Komorų, Komorų saloms, Mauritanijai, taip pat Gabonui, nes mums nepatiko ta pažanga, kuri buvo vykdoma. Ir paskutinis dalykas dėl e, paramos sektoriui. Turiu pasakyti, kad esame parengę tam tikrą gairių sąrašą ir ten kalbama apie principus susijusius su stebėsena, tolesniais veiksmais ir taip toliau. Ir visa tai yra susijęs su visais mūsų žuvininkystės sustarimais, kuriuos sudarome dabar dėl duomenų netitikimų. Turbūt suprantate, kad surinkti tokius duomenys tikrai nėra lengva. Ir yra keletas skirtingų duomenų rinkimo etapų. Kai gauname duomenys iš valstybių narių, Tie pirminiai duomenys yra tik laikini duomenys, na ir jie tampa galutiniais patikimais duomenimis, kuriais mes remiamės vertindami, ar buvo e, virš šitos tos sumos numatytos žuvininkystės partnerystės susitarimuose. Tik tada, kai e, viskas yra tinkamai įvertinta ir kai su savo partneriais aptarėme, E, tos duomenys mokslinių komitetų kontekste. Na ir nuo 11 metų e, Marė generalinėme direktorete tikrai intensyviai dirbame siekdami gerinti duomenų kokybę. Taip pat buvo parengtas specialus integruotos žvinkystės projektas skirtas informacinių technologijų Um, panaudojimui, e, taip siekiant užkirsti kelią duomenų netitikimui. Taip pat pasirašėme susitarimą memorandumą su Eurostatu ir tai sudaro galimybę mums artimiau bendradarbiauti su šia institucija ir nustatyti netitikimus, kalbant apie tos duomenys, kurie yra gaunami iš valstybių narių ir mūsų turimus duomenys. Na ir prieš baigdamas dar norėčiau pakalbėti apie tai, ką minėjo pranešėjas ir apie vystomojo bendradarbiavimo politiką. Pirmininkė, e, paprašysiu jūsų jau baigti savo pasisakymą, nes mus tikrai spaudžia laikas. Na, gerai, ačiū, pasistengsiu užbaigti. E, atitikti su kitomis ES politikos ryptimis. Tai yra vienas iš tų principų, kuris yra numatytas pamatinėme bendros užimkysės politikos reglamente. Jis įsigaliojo 14 metų sausio 1 dieną. Ir Visose pastarojo meto sustarimuose, kuriuos pasirašėme su trečiosiamis šalimis, yra įtraukta um, nuostata dėl žmogaus teisų ir tai reiškia, kad sustarimai gali būti sustabdyti, jeigu paaiškėja, kad yra pažeidžiami mm, pamatiniai žmogaus teisų principai. Ir taip pat viskas yra e, pagrįsta ir kotonų sustarimo nuostatomis. Tad turiu pasakyti, kad uh, Komisijai tai yra testinis, nesibaigintis darbas ir be abejo mes siekime kuo geresnių rezultatų šioje srityje. Ačiū. Dank. Labai ačiū. Ar audito rūmai dar norėtų tarti žodį? Paskinst. Galbūt tik keletas pastebėjimų, aš visiškai pritariu komisijos e, pozicijai dėl e, to, kad e, e, paramos atskirimas atskiriams sektoriams įvertintas kaip pažanga, kalbant apie išteklių perviršių. Aš tik norėjau patikinti komiteto narius, kad išteklių perviršius yra apskaičiuojamas kaip įmanoma tiksliau atsižvelgiant į natūralės priežastis e, ir turint omenyje, kad didelė dalis gaudomų žuvų, žvejojamų žuvų rūšių migruoja ir taip pat e, žvejyboje dalyvauja tiek priekrančių valstybių, tiek trečių valstybių laivynai, ne tik ES. Aš manau, kad ES galėtų rodyti tinkamą pavyzdį kitoms šalims ir ypač kalbant apie bendradarbiavimą su įvairiomis vandeninų išsaugojimo organizacijomis ir taip toliau. Kalbant apie referencinį tonažą, Galbūt e, mums šis klausimas labai nerūpėtų, jeigu skirtumas būtų sudarytų 10-20 procentų nuo referencinio tonažo, tačiau kai kuriais atvejais, nepaisant to, kad referencinis tonažas yra numatytas pakankamai žemas, tas skirtumas išlieka pakankamai didelis ir tai tikrai nėra geras e, <clears throat> efektyvumo pavyzdys, nes ta bendra išmoka, kuri e, išmokama priekrantės valstybei skirtumas nėra gražinamas, taigi tiek būtų pastabų. Ačiū. Na ir pabaigai žodis pranešėjui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nenoriu slėpti, kad vis tik išlieka tam tikras nepasitenkinimas ir aš nenoriu ginčytis dėl to, kad komisija deda visas įmanomas pastangas, kad tie žvejybos partnerystės susitarimai kuo geresni, kuo geriau pavyktų. Žinoma, valstybės narės daro atitinkamą spaudimą, kadangi nori, jog jų laivai žvejotų tose trečiųjų šalių e, vandenyse. Manau, kad su valstybėmis narėmis čia reikėtų galbūt griežčiau kalbėtis, e, e, siekiant užtikrinti, kad jeigu jau jos nori, kad jų laivai žvejotų tose vandenyse, tai turi prisijimti tam tikrus įsipareigojimus ir atsiskaityti už tų žvejybą ir aš tik tai noriu priminti, kad kalba čia neina apie <clears throat> nedidelės apimties priekrančių žvejybą, tai yra pakankamai pelningas verslas ir jo apyvarta bei pelno maržos visur tik tai didėjo. Dabar situacija yra tokia, kad Europos Sąjunga moka iš savo biudžeto, o didžiausią naudą gauna atitinkamos žvejybos įmonės, kurios veikia valstybės narėse ir kurios žvejoja tose trečiųjų šalių vandenyse. Lankiausi Maroke, Agadyro uoste ir ten stebėjusi, kodėl daug smulkiųjų laivų paprasčiausiai neplaukė į jūrą ir e, paklausiau, kodėl jie man pasakė, kad jie praktiškai jau nebeturi ko žvejoti, nes didėjai žvejybos laivai visą žuvį išgaudo. Ir e, taip pat Atalanta misijos e, vadovas e, prie Somalio krantų man, mums taip pat yra pasakojęs, kad jiems dabar reikėtų verčiau kovoti, labiau kovoti ne su piratais, tačiau su didžiais žvejybos laivais, kurie visą žuvį išgaudo ir kurių niekas nekontroliuoja. Ramiai vandenino regione vyko pastaroji parlamentinė asamblėja ES ir AKR valstybių. Ir atsakingi pareigūnai už žvėjų išteklius Ramiai vandenino regione mums pasakojo, kad jiems kila rimtų abejonių, kad per atmiausius dešimtmečius tose vandenyse gyvenančių žuvų rūšis sugebės išlikti, taigi mums reikia galvoti apie veiksmingesnės kontrolės priemonės tam, kad galėtume pasitelkę mokslinius metodus nustatyti tikruosius žuvies išteklius. Na ir e, būtent tų diskusijų rezultatas susitikime su akar valstybėmis buvo toks, kad trims metams buvo išaldytos darybos dėl žvejybos susitarimų. Taigi, aš manau, kad mūsų tikslai, kurie turėtų atsispindėti ir naujoje žuvininkistės politikoje, šiuo metu tikrai nėra gyvendinami. Paskutinis pavyzdys iš Mauritanijos, mes puikiai žinome, kad ten žvejoja Rusijos Ukrainos laivai, plaukiantis po Mauritanijos vėliavą. Ir situacija dėl to dar labiau tik tai sunkėja, kalbant apie vien tik tai, ne vien tik apie techninius finansinius aspektus mums turėtų rūpėti ir biologinės įvairovės bei kiti dalykai. Tikiuosi, kad kolegos iš žuvininkystės komiteto imsis taip pat ir šio darbo. Na ir mes, savams suprantama, turime nepamiršti mūsų žvejybos laivyno interesų, tačiau turime remtis pagristais skaičiais ir duomenimis ir mokėti tik tai už tą žuvį, kuri iš tiesų pasiekia ES vartotojus ES rinką ir dėti visas pastangas, kad ir kita europiečių karta galėtų tiek žvejoti, tiek valgyti žuvį. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Visi bedarbiai žvėjai dabar atvyksta ES kaip pabėgėliai. Aš manau, kad reikėtų visapusiškai vertinti šią politiką. Kolegos iš žuvinkysės komiteto taip pat buvo pakviesti pristatyti situaciją. Noriu padėkoti pono Klinksui, padėkoti komisijai. Mes dabar svarstysime 12-2015 metai specialųjį pranešimą dėl kaimo vietovių ekonomikos grindžiamos mokslinėmis išvadomis. Na ir prašė ir ponė. Kadenbach bei ponas Kinst, kuriam taip pat iš karto dėlzamas suteiksiu žodį. E, ačiū, pana pirmininkė, taip pat ir už galimybę pristatyti jums šį specialųjį pranešimą susijusiu su kaimo plėta, tačiau pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Kadenbach už parengtą išsamų darbinį dokumentą profesinis mokymas ir žinių perteikimas ES yra labai svarbus. ES kaimo plėtros fondas skiria paramą atitinkamam švietimui, profesiniam mokymui, siekiant įgyveninti BŽP. Nuo 2014-2020 metų tokia viešoji parama galėtų jos apimtis viršyti 4 milijardus eurų. Darome bendrą išvadą, kad komisijos ir valstybinarų pastangos užtikrinti e, konsultacinę veiklą profesinio rengimo srityje nebuvo pakankamos ir kvalifikacijos klimo srityje. Ir dabar atkreipsiu dėmesį į aspektus, kuriuos reikia pagerinti mūsų manimu. Pirmiausiai, pasirenkant atitinkamas veiklos rytis, mes tikimės, kad valstybės narės pirmiausiai įvertins poreikius žemės ūkio srityje dirbančių įmonių ir asmenų. Tokiu būdu būtų galima parengti specifinius kursus, specifines programas. Dažnai darome išvadą, kad šis procesas dažniausiai yra nulemiamas atitinkama paslaugą teikiančio operatoriaus ir valstybės narės tik tai pritarė pasiūlytoms programoms. Taigi tose kvalifikacijos kelimo ir mokymo programose dažnai neatsižvelgiame tam tikrą dubliavimosi grėsmę, nes kartais rinkoje yra operatorių, kurie siūlo tas, tos pačius mokymus už mažesnę kainą, kartais kainos skirtumas e, rinkoje netgi e, skiriasi dešimt kartų. Be to mes pastebime, kad e, mokytojai yra atrenkami pakankamai neskaidriai, nes dažnai didžiąją dalį paramos e, ir atrankas e, laimi tie patys e, mokytojai valstybės narės pakankamai deda pastangų užtikrindamas, kad mokymų sąnaudos prieš išduodant atitinkamus leidimus būtų tinkamos, todėl būtina užtikrinti ir šią srityje, kad padėtis pagerėtų, be to nacionalinės institucijos e, savo išvadose pažymi, kad e, yra atlikusios atitinkamą išlaidų įvertinimą. Taigi dažnai valstybės narės e, prašo ES paramos tiems mokymams, kurie nėra pateisinami, taip pat ir e, yra dažnai manipuliuojama dalyvių e, sąrašais, yra e, mokamos išmokos, pavyzdžiui, už naujoviškas konsultacinės paslaugas, kurios iš tiesų uh, buvo visiškai nenaujoviškos, kalbant apie rezultatus, kurie buvo pasiekti naudojant viešasias lėšas, galima išskirti dvi problemas, nes pirma problema yra e, sunkumai susijęs su teikiamų paslaugų kokybės įvertinimu, nes pasirinkti kriterijai buvo per daug paprasti, pavyzdžiui, buvo tik tai nurodymas e, asmenų dalyvavusių mokymuose skaičius, taip pat kai kurios paslaugos buvo vertinamos ne pagal savo veiksmingumą ar kokybę, o tik tai pagal populiarumą ir apskritai mums kilo abejonių dėl surinktų duomenų. Aš čia kalbu tik tai apie valstybės narės kol kas, tačiau komisija turėtų prižiūrėti, kaip valstybės narės šias priemonės įgyvendina. Tuo tarpu mes konstatavome, kad komisija jokio specifinio audito neatliko ir neatkreipė dėmesį į silpnasias vietas, kurios minimos pranešime, kalbant apie šių išlaidų mastą, jis nėra didelis, tačiau nepaisant to mes e, manome, kad vis tik tai šių lėšų panaudojimas nusipelno geresnės kontrolės ir priežiūros. Taip pat mes parengėme tinkamas rekomendacijas tam, kad būtų galima pagerinti šių paslaugų teikimo tiek kokybę, tiek jų kontrolę. Ačiū žodžius teikimus pranešėjai, ponė Karimbach. Dėkuoju, dėkuoju audito rūmams, pranešėjui. Kinč. Iš tikrųjų sukrečianti ataskaita. Todėl dar labiau išiškėja šitokios priemonės svarba. Tai labai reikalinga tęsti ir toliau, kadangi valstybėse narėse teisės nuostatos įgyvenimos nepakankamai, kadangi e, dalyvių, dalyvaujančių tuose mokymuose skaičius yra nepakankamas, dažniausiai tie dalyviai yra moterys. Ir niekas apskritai nekontroliuoja, ar šitų mokymų tikslas yra pasiekimas. Tai yra uh, kaimo vietovėse integruoti žmonės į profesinę veiklą. Kitas dalykas, ar tų kursų metu yra išmokstama kurti, renkti naujus kursus. Tiesiog stebina kai kurių kursų kaina, kurie dešimt kartų žemesnė negu rinkos kaina. Visą tai reiškia, kad nepakanka finansinių priemonių panaudos kontrolė. Jūs teisingai pastebėjote, kad kaimo regionuose labai svarbu kreipti dėmesį į tą veiklą, kur yra, nėra, susi, kur nėra susijusi su žemės ūkio veikla. Būtent šioje srityje reikalingi mokymai ir kursai. Ir tie kursai turėtų būti uh, E, skiriami ne tik tai ūkininkėms ir ūkininkams, suprantant, kad kaimo vietovėse yra ne tik tai ūkininkaujama. Bet to audito rūmų rekomendacijas verta pratesti papildomomis rekomendacijomis, kurios yra skirtos valstybėse narėse, pareiškiant ir tam tikros kritikos, kad valstybės narės atsakingos už tai, kad būtų suvokta atsakomybė, apie kurią kalba komisija. Labai svarbu palyginamumas, skaidrumas ir sažiningumas organizuojant tokius mokymus. Labai svarbu konstatuoti, kad šitie e, raginimai siūlyti mokymų programas yra formuluojami pakankamai aptakiai, nekonkrečiai. Man atrodo svarbu Europos Sąjungoje valstybėse narėse reikėtų mokytis vieniems iš kitų, e, pasiremti tais modeliais ir metodais, kurie pasiteisino, galbūt vertėtų parengti tiesiog e, projekto pavyzdį, rodantį, kaip būtų galima turėti naudos iš tokio e, pobūdžio veiklos. Dėkuoju. Novakov. Ačiū pirmininkė norėčiau padėkoti Kadenbach už puikų darbą. Tai šitas pranešimas yra viena iš svarbių priemonių mūsų komitetui, kuri rodo, kaip ES biudžetas yra e, naudojamas Aš turiu kai kurių pasiūlymų poniai Kadenbach ir po to pakalbėsiu apie tokius e, specialiuosius pranešimus apskritai. Iš tikrųjų, ES 15 metų biudžete tokios išlaidos yra labai svarbios. Kaimo plėtros fonde yra numatyti 80 milijardų eurų. Tai yra suma, kuri turi atnešti kuo daugiau naudos, o naudos gavėjai turi tapti labiau išsilavinę, išmokyti ir jie turi gauti kuo daugiau žinių už tas investuotas lėšas. Todėl komisija turėtų pateikti labai aiškias rekomendacijas, kokie kokių rezultatų ji tikisi iš tokių mokymų. Tiesiog reikėtų vengti tokių formalių ataskaitų apie projektus, susidedančių tik tai iš kursų ir dalyvų skaičiaus. Tikiu reikalingi rezultatai apie šiuos projektus, o ne skaičiai. Taip pat reikėtų kreipti dėmesį į viešuosius pirkimus, į jų procedūras. Reikalingos formalizuotos procedūros skelbiant viešuosius pirkimus. Tiesiog negalime rasti bendrojo vardiklio, jeigu 28 valstybėse yra skirtingai organizuojami viešieji pirkimai valstybės narės turėtų vadovautis konkrečiamis praktinėmis gairėmis, kurios nurodytų, kaip organizuoti viešuosius pirkimus iš kaimo plėtros lėšų, gaunant finansavimą. Taip pat reikėtų, kalbant apie paslaugas, mažinti biurokratiją. Ir ypač tuo atveju, kai konkrečios procedūros yra inicijuojamos e, Bruselyje. Taip pat reikėtų atlikti kontrolę, pastebėjus tam tikrą riziką. Galbūt bendrasias pastabas jūs galite išsakyti, bet nebūtinai šiandien. Kolega Ali, ir jūsų prašau kalbėti kuo trumpiau. Ačiū pirmininkė. Pone Karimbach, dėkuoju Jums už Jūsų pranešimą. Norėčiau pasakyti štai ką. Mūsų ekonomika yra pagrįsta žiniomis. Ir šita tendencija toliau gilinama, žinios yra perteikiamos, yra e, siūlomos konsultacijos, visą tai yra naudinga veikla, skatinanti augimą, o ta veikla apima ir mokymus, ir įvairiausius e, profesinio mokymo seminarus. Europos lygmenių ir valstybių narių lygmenių Ložat merki za podobrėjane na situaciją pres... Reikėtų imtis priemonių leidžiančių pakeisti situaciją programavimo laikotarpiu iki 20 metų. Te... Na pirmų mestų tuvas, tuvas. Kol kas situacija nebuvo pakankamai palanki. Tenka apgalėstauti от 2,2 милиарда евро, които са предназначени. 2,2 милиарда евро yra numatyta mokymo tikslams. O rezultatai yra nepakankami. Kodėl? Kadangi nėra konkrečių procedūrų, kaip ir anksčiau kalbėjusieji, aš taip pat norėčiau pastebėti, kad yra tam tikrų spragų vykdant viešuosius pirkimus, įsigijant paslaugas ir kartais yra makuma, mokama daugiau negu paslaugos yra vertos rinkoje. Kitas dalykas - paraiškos. Paraiškų teikimo procedūros ir jų nagrinėjimas turėtų būti spartesnis. Pasitaiko atveju, kai paslaugos yra per brangios, kai paraiškos netinkamai yra suformuluojamos. Be to administracinės struktūros ir procedūros yra per daug sudėtingos, dėl to tos įgyvenamos priemonės ne visada veiksmingos. Reikėtų galvoti apie tokių įgyvenimų priemonių rezultatus. Pastaruoju laikotarpiu paaiškėjo, kad tų rezultatų nepasiekima arba jie yra nepakankami. Turint visą tai omenyje, госпожа Каденбек, мисля, че ако бъдат реализирани всички тези мърки. Teko pastebėti, kad ir Kadimbach pranešimas ir audito rūmų ataskaita rodo, jog reikia aiškiau suformuluoti uh, E, tas įgyvendinamas priemonės, kad šitos neigiamos tendencijos būtų sustabdytos. Reikia remtis žiniomis, žinių paremtą ekonomiką reikia skatinti, kadangi tai yra ekonomikos šaka, kuri gali atnešti labai daug naudos. Dankeschön. Für die Europäische Kommission hat Komisijai atstovauja direktorius Longo. Penkiam minutėm suteikim žodį. Mrs. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Kadambek, ponė Kistai, komiteto nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už galimybę apsikeisti nuomonėmis e, dėl šios specialaus pranešimo, kuriame kalbama apie žinių perteikimą ir konsultavimo priemonės. Ir be abejo, komisija pritars visoms rekomendacijoms, kurios siekia pagerinti šias priemonės bei jų įgyvendinimą. Komisija taip pat pritarė tam, kad šios priemonės yra itin svarbios, kalbant apie tvarios plėtros skatinimą kaimo vietovėse. Ir taip pat manome, kad geresnė valdysena valstybių narių lygių galėtų padėti siekti geresnių rezultatų. Komisija yra pasirengusi siekti šių tikslų ir kalbant apie kaimo plėtros programų rengimą ir patvirtinimą, labai svarbu užtikrinti, kad jos atitiktų politikos tikslus ir teisinius reikalavimus, e, tarp jų ir e, tinkamai atliktą poreikio analizę. Taip pat labai svarbu užtikrinti ir tinklų kūrimą ir stebėsnos komitetuose taip pat e, kalbama apie metinius sustikimus ir atliekamą auditą ir jeigu tai bus būtina, komisija be abejo e, patobulins ir praplės dabar e, galiojančias gairias. Ir kalbant apie 14-20 metų programavimo laikotarpį, svarbu, kad tos gairės apimtų ir atrankos procesus, viešuosius pirkimus ir paslaugų teikimą. Šis klausimas taip pat buvo aptartas jau ne vieną kartą kaimo plėtros komitete. Dabar kalbant apie kaštų efektyvumą, komisija yra pasiryžusi siekti, jog būtų organizuojami specialus mokymai e, valdymo institucijoms ir mokėjimo agentūroms, ir kad būtų atliekamas priemonių e, tinkamumo vertinimas ir taip pat, kad būtų skatinamas supaprastintų kaštų opcijų naudojimas. Be abejo, kalbant apie atitikties auditą, labai svarbu jį vykdyti, tačiau mes kartu dirbame ir su kitais generaliniais direktoratais siekime užtikrinti, kad būtų iš, išvengta dvigubo finansavimo ir Tai bandome padaryti tinkamai koordinuodami veiklą, darbo procedūras, organizuodami e, tarp žinybinius sustikimus ir taip toliau. Be abejo, ir toliau teiksime e, gairias ir rekomendacijas dėl tolesnės e, stebėsinos ir vertinimo sistemos ir taip pat skatinama keitimasi gerąją praktiką Europinėme kaimo plėtros tinkle tačiau pagal teisinę sistemą komisija negali e, e, e, griežtai reikalauti, kad e, tokios procedūros susijusios su komentarais ir vertinimu būtų užtikrintos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dank. Wir haben... Labai ačiū. Ar ponė Harkins, tai dar norėtumėte kalbėti, pranešėja. Labai ačiū. Manau, kad e, komisijos žodžiai tikrai skambėjo padrasinamai. Klausimas tik tai, ar jos išgirs valstybės narės. Ja, und ich weiß gar nicht, nežinau, pane Longo, ar jūs atkreipėte dėmesį į tai, kadangi dažnai mes su jumis susitinkame ir kalbamės apie kaimo plėtros programas ir ne visuomet e, mūsų diskusijos suskamba teigiamai. Taigi reikia pagalvoti, kaip toliau, toliau elgtis su šiomis programomis. Manau, kad jau pribrendo laikas parengti pranešimą, pranešimą savo iniciatyvą ir įtraukti taip pat auditorumo atitinkamas išvadas žiūrėti, kaip toliau elgtis su šiomis programomis. Taigi, ačiū. Dabar dar paskutinis mūsų darbuotojas klausimas, tai yra tyrimas susijęs su, su geležinkelio infrastruktūros projektų rezultatus ir veiksmingumą. Pirminė projektus, kurie finansuojami ES lėšomis, pranešėjas yra Markus Piper ir e, šį tyrimą dabar pristatys jo vykdytojai. Prašau. Ačiū labai buvo atliktas tyrimas dėl e, geležinkelio infrastruktūros finansavimo ES rezultatų. Ir kartu su kolegu Valgan Šadė ir kitais kolegomis atlikome šį tyrimą, jis buvo vykdomas šiemet. Na ir dabar pabandysiu pristatyti tą darbą, kuris buvo atliktas, laiko turiu nedaug, tačiau pradėsiu visų pirma nuo to, ką reiškia efektyvumas ir kokie yra tie tikslai, e, kurių e, e, reikia siekti, kalbant apie geležinkelio infrastruktūros finansavimo programos įgyvendinimą ES. Na ir išvardiname tris pagrindinius tikslus, bent jau komisijos nuomonė jie yra svarbiausi. Visų pirma, reikia siekti, kad e, transportas būtų tvarus ir komisija planuoja sumažinti šias dujų išmetimą 60 procentų ir sumažinti e, ir siekia sumažinti laimingos įtikimus skaičių praktiškai iki nulio. Dabar dar vienas elementas. Komisija turi duomenis apie krovinių gabenimą ir e, krovinių gabenimo prognozes 16 metais ir siekiama juos įgyvendinti. Na, o trečiasis tikslas yra susijęs su tuo, kad reikia tinkamos infrastruktūros, kad būtų prisitaikyta prie laukiamų pokyčių. Ir jeigu nebus mm, reikalingos, galingos geležinkelių infrastruktūros, bus sudėtingai gyveninti tuos tikslus. Na, kokie yra tie europiniai tik, tikslai? Visų pirma, vidaus rinkos e, stiprinimas ir taip pat e, valstybių narių sanglaudos skatinimas. Na, o šio tyrimo tikslas yra trilypis. Ar šios investicijos į geležinkelius padės pašalinti susidariusias kliūtis ir pasiekti užsibrieštų tikslų? Ar tai padės siekti tų ES masto tikslų, tokių kaip sanglauda ir vidaus rinkos stiprinimas? Antras tyrimo tikslas - vertinti, kokie yra e, anksčiau vykdytų programų ir dabar vykdomų programų rezultatai. Na ir trečiasis E, tyrimo tikslas įvertinti, e, kiek efektyvus yra geležinkelių finansavimas ES siekiančių ES tikslų. Na ir e, turime tam tikrų techninių problemų dėl skaidrių, tačiau aš nesustosiu. Na ir dabar kalbėsiu apie Europos geležinkelių reformos veiksmingumą. Mūsų nuomonė keletas komisijos atliktų žingsnių, net jau prieš 25 metus jie buvo pradėti vykdyti, yra itin svarbus ir buvo e, parengta svarbi direktyva 90 metais direktyva 440, tada buvo <coughs> laikotarpį nuo pirmųjų iki ketvirtųjų metų parengta įvairių su geležinkeliai susijusių paketų ir ten buvo kalbama apie geležinkelio operacijų atskirimą, taip pat infrastruktūros valdymą ir e, apie e, veiklų, veiklos formų supaprastinimą, e, rinkų atvirimą, prieigą prie rinkų, taip pat E, gairių skirtų infrastruktūros apmokestinimui parengimą. Na ir vienas iš paskutinių žingsnių yra Europos geležinkelių agentūros įsteigimas 2006 metais. Ketvirtasis geležinkelių paketas e, kol kas yra dėrybų objektas. Ir ateitis parodys, dėl ko konkrečiai bus susitarta dabar Europos geležinkelio politikos pasiekimai. Tikrai pasiekta buvo nemažai per 25 metų laikotarpį. Pasikeitė keletas esminių elementų. Matėme, jog buvo atskirtos e, e, veiklos rytis ir taip pat e, geležinkelių paslaugų sritis. Taip pat manome, kad tarpusavio sąveikumas patobulėjo, kalbant tiek ir apie technologijų standartus, tiek ir apie licenzijų išdavimo procedūras. Ir kalbant apie Europos e, traukinių kontrolės sistemas, antrąjį e, lygmenį, e, tiesiami tobulesni geležinkeliai Europos Sąjungoje tačiau ne visose valstybėse narėse, taip pat nemažai investicijų vykdoma. Europos transporto tinkluose. Na ir be tų pasiekimų galima stebėti ir tam tikrą stagnaciją, kalbant apie tuos pagrindinius rodiklius, kurie yra numatyti pagal ES geležinkelių politiką. Nėra didelių teigiamų pokyčių e, keleivių gabenime. O kalbant apie E, greituosius traukinius e, bei su tuo susijusius projektus. Na taip, duoda tai rezultatų, tačiau ne taip sparčiai kaip tikėtasi. Kokie sunkumai kyla? Yra tam tikrų sunkumų, kurie yra būdingi būtent geležinkelių sektoriui. Ir tai yra sektorius turintis 200 metų patirtį, dabar čia naudojamos sudėtingos technologijos ir uh, vadovaujamasi sudėtingomis organizacinėmis struktūromis ir turiu pasakyti, kad e, e geležinkelių srityje turima infrastruktūra mm, paprastai tarnauja daug ilgiau negu, pavyzdžiui, aviacijos sektoriuje. Ir yra tokių valstybių narių, kur e, geležinkelių sritis yra nacionalinės politikos saugomas rytis. Ir kalbant apie tas apsaugos e, priemonės, kurios e, taikomos, neretai tai užkerta kelią geležinkelių paslaugų prieartėjimui prie vartotojų, tačiau e, kaip būtų galima patobulinti geležinkelių sektorių ir ką būtų galima padaryti. Na ir norėčiau sugrįžti prie to, ką minėjau, kalbėdamas apie valstybių narių paramą. Valstybės narės yra tokioje centrinėje pozicijoje šiuo atveju, nes jos turi galimybę atgaivinti tą sektorių, komisija viena tikrai negali to padaryti. Dabar vėlavimai pasienyje e, labai svarbu e, užtikrinti, kad jų mažėtų ir be abejo tai reikalauja investicijų. Iš šias rytį taip pat reikia, kad technologijos būtų standartizuotos e, ir kad būtų didesnis konkurencingumas vidutinio ir ilgo atstumo transportavime, kalbant apie kainodarą, pateikiamų paslaugų kokybę ir taip toliau. Taip pat reikia siekti, kad geležinkeliai priartėtų prie vartotojų ir turiuomenė ne vien tik tos organizacinius aspektus šiuo atveju. Taip pat reikia internalizuoti išorinius kaštus ir poveikį, kad būtų įgyvendinami komisijos nubriežti aplinkos sauginiai tikslai. Dabar finansavimas. Na ir skaidrėje galite matyti, kad 50 procentų geležinkelių investicijų vis dar atliekama valstybių narių lygių, o ne komisijos. Na, o visa kita pasidalyja tarp EFSI finansavimo programų, privačių paskolų ir taip toliau. Ir valstybės narės, taip pat kalbant apie finansavimą, užima lyderiaujantį vaidmenį. Ir Europos Sąjungoje yra tikrai įvairiausių finansavimo priemonių TNT, RDF, sanglaudos fondai, taip pat e, naujoji Europos infrastruktūros tinklų priemonė, taip pat yra Europos investicijų banko paskolos ir kitos priemonės. Jų tikrai yra nemažai. Ir vieno langelio principo sukūrimas tikrai yra rekomenduojamas, kad būtų galima maksimaliai pasinaudoti tomis finansavimo galimybėmis, kurios yra siūlomos. Dar vienas dalykas, kalbant apie investicijas į naujus projektus, tai susilaukia nemažai dėmesio, tačiau iš ties e, E, reikia kalbėti ir apie jau e, esamos infrastruktūros atnaujinimą, atgaivinimą. Juk reikia e, palaikyti tinkamą jų kokybę ir tam reikia lankščių priemonių, kurios atsižvelgtų į realius rinkoje egzistuojančius poreikius. Laikotarpį nuo 7 iki 13 metų galima matyti, kad struktūriniai fondai tokie kaip RDF ir sanglūdos fondai sudarė didžiąją dalį investicijų į geležinkelius. Kalbu apie 81,9 milijardo eurų, iš kurių 18 milijardų eurų arba 22 procentų teko geležinkeliams, o TNT finansavimas sudarė taip pat e, nemažą sumą, tačiau e, tai yra tik 9,6 milijardo eurų lyginant su mano anksčiau minėtais skaičiais. Dabar 14-20 metų finansavimo laikotarpis. Europos infrastruktūros tinklų priemonė e, e, turi 24 milijardus eurų, kurie yra numatyti. 11 milijardų eurų paimta iš sanglaudos fondo. Ir kalbant apie daugiametę finansinę programą, apie 11 milijardų eurų yra numatyta ir 1 e, milijardas eurų yra numatyta pagal dabartinę metinę programą. Vienas dalykas vis dėlto yra ne iki galo aiškus ir tyrimas nepadėjo į tą klausimą atsakyti, tai yra koks yra EFSI vaidmo, Europos strateginių investicijų fondo vaidmo. Čia yra taikomi įvairūs e, e, kriterijai ir jie skiriasi nuo Europos infrastruktūros tinklų priemonės kriterijų. Tad Iš esmės, e, prognozuojame, kad mažiau lėšų bus numatyta geležinkeliams, jeigu tos lėšos bus paliktos infrastruktūros tinklų priemonėje. Taip pat įvertinome ir alternatyves naujas finansavimo e, formas, skirtas geležinkelių infrastruktūrai finansuoti ir taip pat e, vertiname ir LGTT Tai yra ilgų garantijų lėšos, taip pat projektų obligacijos ir labai svarbu yra pritraukti ir privataus sektoriaus investicijas į šį sektorių. Tačiau be abejo, jeigu bus užtikrinta, kad e, bus e, pakankamos pajamos gaunamos, Dabar e, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės programos, e, koncesijomis pagristi modeliai. Ir pavyzdžiui, Prancūzijoje prie Atlanto pakrantės esančioje trauk, traukinių linijoje buvo pasinaudota tokia, e, tokiu modeliu. Kita, kitas pavyzdys galėtų būti Šveicarija. Ir ten buvo vadovavimas tokiu strateginiu požiūriu, bandant apibriežti, e, kokią formą turėtų įgyti geležinkelių transportas per artimiausius porą dešimtmečių ir kokiamis lėšomis reikėtų pasinaudoti. Tad buvo šiek tiek galbūt labiau nutorta vien tik nuo finansavimo struktūrų ir buvo bandoma pažvelgti į tą platesnį finansavimo kontekstą nacionaliniu lygiu siekiant tvarios transporto politikos įgyvendinimo. Jau kalbėjau apie tai, kaip svarbu internalizuoti išorinius transporto kaštus. Ir manau, tai būtų galimybė užtikrinti na, tokį kryžminį finansavimą ir taip pat aplinkosauginių tikslų įgyvendinimą. ir buvo analizuoti atlikti tyrimai ir žinau, kad e, populiarūs yra tie įvairių transporto e, rušių projektai. Ir čia vienas tokių pavyzdžių galėtų būti e, tiltas tarp Kopenhagos ir Malmės, kuris buvo nutiestas. ir išanalizavome e, keturis e, e, atvejus visoje Europos Sąjungoje susijusius su finansavimu ir projektų įgyvendinimu ir apžvelgėme prioritetinius komisijos projektus. Apie 30 tokių projektų buvo įgyvendinta Europos Sąjungoje, jie visi yra skirtingo masto, skirtingo dydžio. Na ir Visų pirma, analizavome paklausą ir e, jau minėjau tą Oresund e, tiltą tarp Kopenhagos ir Malmės. Šis projektas kainavo 3,1 milijardo eurų. TNT finansavimas buvo 4,1 procento. Tad tikrai palyginti nedidelė dalis. ir e, šios šalis nepatenka į sanglaudos šalių sąrašą Europos Sąjungoje. Įgyvendinimo laikotarpis buvo 16 e, metų, 9 metai buvo numatyti planavimui ir 7 metai buvo skirti e, realiai statybai. Dabar užbaigimo e, laipsnis yra šimtaprocentinis, projektas yra pilnai įgyvendintas, jau nuo 2000 metų E, tiltas yra e, pilnai naudojamas. Ir tai yra ilgiausias tilto ir, ir geležinkelio tunelio projektas visoje Europoje. Jis sujungia, kaip jau minėjau, Malmės ir Kopenhagos miestus. Na, šiek tiek užtrunkame perjunginėdami skaidrės, tačiau pereisiu prie tolesnių klausimų. E, sunkumai susiję su finansavimo. Kalbant apie didelius investicinius projektus, be abejo, nėra lengva viską apskaičiuoti, tačiau naudojame panašių modelių kaip ir dauguma kitų atvejų. Ir iš pradžių buvo apskaičiuota, kad reikės 2,2 milijardų eurų šiam projektui įgyvendinti. Na, be abejo, e, kaštai išaugo e, iki 3,1 milijardų eurų. Ir dabar naudos kaštų e, santykis. Ir buvo atlikta kaštų naudos analizė. Ir buvo vadovautasi tais 2,2 milijardais eurų atliekant šią analizę. Taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad statybų laikotarpis užtruko šešiais mėnesiais trumpiau nei planuota. O finansavimas praktiškai buvo visiškai padengtas iš e, privačių paskolų. Ir atsižvelgiant į tuos e, kelių mokesčius, e, kurie yra surinkami, tai yra 45 eurai už vieną tilto kirtimą, Taip pat vertiname ir tai, kokį poveikį regionui e, darys šis tiltas. Buvo atsižvelgta į tai, kad e, Švedijoje yra mm, itin gyvybinga darbo rinka, Kopenhagoje itin didžiulis apgyvendinimo laipsnis. Tad šie elementai buvo svarbus, tai taip pat padėjo užtikrinti ir geresnį bendradarbiavimą tarp šių dviejų miestų, jų švietimo įstaigų. Ir tai yra vienas iš tokių pavyzdinių europinių projektų susijusių su tarp valstybinės infrastruktūros planavimu. Very old, very, very traditional... Kitas projektas tai yra e, Paryžius, Briuselis e, e, ir Londonas specialus e, traukinio maršrutas. Jis buvo pradėtas įgyvendinti 90-metyje ir Komisijos tarnybos sako, kad bendri kaštai yra 18,8 milijardo, iš kurių beveik 15 milijardų eurų buvo skirta nutiesti mm, tuneliui po Lamanšo sąsiauriu ir tai taip pat yra vienas iš tarp valstybinių projekto pavyzdžių. Čia nebuvo naudojamos sanglaudos projektų lėšos ar struktūrinių fondų lėšos. Ten tai finansavo 5 procentus projekto, gyvenimo laikotarpis buvo 90-mečio e, pradžia iki pat 2010 metų ir dabar baigtumo lygis yra 100 e, procentų. Apie 97 procentai, nes veikla dar vyksta, dar reikia atlikti tam tikrus e, darbus tarp kolonės ir, ir kitų miestų ir taip pat lieka tam tikrų problemų, kurias reikia išspręsti tarp Bruselio ir Amsterdamo. Kita skaidrė, prašau. Mm, so. Taigi, pagrindiniai tarpvalstybiniai projektai buvo Lamanšo, tunelis per Lamanšą ir taip pat e, greitaigio traukinio bėgiai bei e, atitinkamas greitaigio traukinio projektas e, tarp Briuselio ir Paryžiaus. Šį projektą gyvendinant samata buvo viršita ir 25 procentai iki lylio e, atkarpoje buvo 116 procentų viršyti kaštai. Samatos padidėjimas buvo susijęs su papildoma atšaka ir jos statymu iki Frankfurto pats brangiausias projektas High Speed 1 ir tunelis po Lamanšo sąsiaurių pabrango 60-70 procentų. Tačiau pagrindinės priežastys susijusios su samatos padidėjimu buvo taip pat sėtinos su projekto pakeitimais. kai kurių projektų samatas smarkiai skiriasi, ypač Lamanšo tunelio projektas ir daugiausiai samatos pasikeitimas buvo susijęs su projektų restruktūrizacija bei e, atkarpos greitai geotraukinio statymo statybą iki Londono. Didžiausia gauta nauda šio transporto koridoriaus buvo juntama didžiausiams miestams - Paryžiui, Briuseliui ir ypač Liliui. Ir šio miesto traukinių stotis, Vilžinkelio stotis buvo integruota į bendrą miesto vaizdą, tačiau mes pasigendame tam tikro regioninio poveikio tarp atskirų minėtų miestų, nors pat Kalė regionas arba Gento regionas, kurie sudaro bendrą plėtros regioną, negalėjo pasinaudoti tunelio statybos atnešta nauda, nes tvarkaraštis buvo blogai suderintas, siekiant e, apriepti taip pat į darbą keliaujančius asmenys. Kitas šiaurės vakarų europinis koridoris yra vienas iš didžiausių transporto tinklų, kurį mes vertiname e, remiantis komisijos šaltiniais, tam buvo skirta 50,6 milijardai eurų, jis apriepė transporto infrastruktūros e, tinklus e, ir taip pat e, Europos geležinkelio transporto fondas, jo lėšomis buvo didelė dalimi finansuojamas šis projektas ir iki 22 metų galbūt šis transporto koridorius taip pat bus pratestas iki Atlanto vandenino, galbūt daugiau problemų turėtų sukelti geržinkio atkarpa nuo Madrido iki e, Lisabonos, nes turint omenyje, kad 2014 Portugalija nebedalyvauja šio fondo veikloje, taigi kalbant apie tą Iberijos atkarpą, nežinome, kada projektas turėtų vėl prasidėti. Kita skaidrė, prašau dabar įjungti, kalbant apie Perpignon Figueres transporto koridorių. Šis projektas turėtų būti baigtas 17 metais, Tur Bordo San Sebastian atkarpa turėtų būti baigta statyti 22 metais. Ir kaip minėjau, Madridas, Lisabona atkarpa šiuo metu yra statyba nutraukta. Šiandien, kad pakalbėti apie įd... pakankamai įdomius finansavimo modelius, Tur Bordo, tai yra viešos privačios partnerystės pagrindų gyvenamas projektas, jo e, šios atkarpos ilgis 300 km, 49 procentus sąnaudų dengia koncesininkas Lyza ir 51 e, procentą e, valstybė. Pirmininkė antraukė kalbėti, mums dar liko 15 minučių, galbūt jūs galėtumėte baigti savo prezentaciją ir galėtume pradėti, pradėti diskusiją. Gerai. Taigi, aš manau, kad tai yra pats tinkamiausias pavyzdys ir modelis, kaip reikėtų statyti tokio pobūdžio transporto koridorius ir sujungti e, atskirius regionus su tankiai apgyvenintais centrais, kalbant apie transporto koridorių tarp Dresdino e, ir Rumunijos miesto. Bukarešto. Taigi, kokias išvadas dabar galėtume padaryti? priėmė išvadas, kad Europos e, geležinkelio transporto sektoriaus e, tikslai nebuvo visiškai įgyvendyti, nepasint to galime išskirti tam tikrų teigiamų pokyčių ir todėl mes darome išvadą, kad reikėtų ir toliau tęsti trans, gelžinkelio transporto infrastruktūros projektų finansavimą, nes modeliai gali būti pasitelkiami skirtingi ypač turint omenyje veiksmingų finansavimo schemų vertinimą, galime daryti išvadą, kad reikia investuoti ne tik į greitą eigės e, traukinių ir geležinkelio atkarpas, tačiau taip pat ir į kitus projektus. Reikia pasakyti, kad nieko met nesugebėsime pritraukti pakankamai investicijų iš privataus kapitalo į geležinkelio infrastruktūrą, taigi reikia šio darbo imtis viešajam sektoriui, atsižvelgiant į visas susijusias rizikas ir grėsmės, kalbant apie finansavimo mechanizmus, apie juos kalbėjau anksčiau. Taigi mes galime taikyti koncesinį mechanizmą, tačiau E, šį mechanizmą pasitelkus e, kila grėsmė viešam sektoriu per daug įsiskolinti, galbūt e, veiksmingiausias modelis būtų šveicariškasis, rengiant tokį visą apriepinti transporto infrastruktūros planavimą nacionaliniu mastu, o ne pagal atskirus projektus. Na ir paskutinė skaidra iš trijų dalių iš tiesų tarp valstybinių projektų ekonominė nauda galėtų būti pakankamai didelė, turint omenyje galimybę susisiekimo pagerinimo tarp atskirų regionų, tačiau e, taip pat reikia paminėti, kad greitaigių traukinių projektų įgyvendinimo nauda, bet tam tikrų transporto mazgų e, arba atskirų e, didesnių miestų, kurie turėtų būti sujungiami tarpusavėje, būtų ribotų. Taigi manau, kad e, valstybės narės turėtų glaudžiau bendrabiauti tarpusavėje gyvendant tokio pobūdžio projektus. Ačiū kolegai Piperiui dabar žodis. Dėkoju už šio projekto pristatymą. Man ypatingai patiko jūsų pasiūlymai dėl ateities finansavimo, nes buvo pateikti tam tikri pavyzdžiai susijęs su koncesijos modelio pasitelkimu siekiant numatyti tam tikrą infrastruktūrą ir finansavimą. Man Labai patiko jūsų mintis, kad reikia teikti paramą ne tik geležinkelio transportui, tačiau taip pat ir kitoms transporto rūšims. Aš panašių pasiūlymų esu pateikęs, pavyzdžiui, susijusiu su uh, galimybės finansuoti geležinkelio infrastruktūros projektus iš pajamų gaunamų už kaip mokeš, mokesčių pavydalų už, pavyzdžiui, naudojimasi Brennerio tuneliu. Manau, kad transporto komiteto vertinimu šis tyrimas iš tiesų yra pakankamai vertingas ir naudingas. E, kaip jį turėtų vertinti biudžeto kontrolės komiteto nariai, aš nu, nežinau, jūs kalbate apie tai, kad tarp valstybiniai transporto infrastruktūros projektai galėtų atnešti tam tikros papildomos naudos ekonominės regiono mastu. Tai mes tą ir pat suprantame, tačiau mes norime iš jūsų sužinoti, ar ES lygių teikiama parama yra panaudojama tam ir taip, kad e, būtų galima šios infrastruktūros projektus įgyveninti kuo veiksmingiau. Tas klausimas rūpi biudžeto kontrolės komiteto nariams tam, kad būtų galima priimti išmintigesnius politinius sprendimus. Ir aš uh, iš jūsų galbūt tikėjusi vertinant tos keturis pavyzdžius pateiktus, kurie yra pakankamai išsamei pristatyti. Tai vis tik aš pasigendu čia tam tikro kritinio atsiribojimo iš jūsų kaip eksperto pusės. Jūs kalbate apie tam tikras procentinės dalis, kad 12 procentų buvo finansuota iš tų šaltinių, 24 procentai iš kitų. Tačiau kaip čia galėjo atsitikti, kad analizuodami tą projektą Rumunijoje jūs nesugebėjote išsiaiškinti ekspertais būdami, iš kur atsirado 30 procentų tam projektui skirtų lėšų. Mes to tikimės iš e, atitinkamų e, tyrimo vykdytojų. Taigi, kalbant apie pačių projektų naudą, mums ji yra akivaizdi, tačiau kalbant apie tinkamą lėšų panaudojimą, tai aš turiu pasakyti, kad mums šio vaizdas netapo aiškesnis, vertinant jūsų tyrimo rezultatus Ayala Sander dabar. Este estudio, realmente como los que estamos entrando norėčiau padėkoti už šitą tyrimą. Kaip ir PIPER, mes transporto komitete ieškojame įvairiausių finansavimo galimybių ir žinoma atkėmėme dėmesį į EFSI finansavimą. kaip ir labai aiškiai pasakė, kas jam patinka, kas jam nepatinka. dėl tų galutinių išvadų, kurios buvo padarytos ir vertinant FCR ir CEF. Tas pats turėtų būti taikoma ir vienu, ir kitu atveju. Taigi mes turėtume pagalvoti apie naujas finansavimo formas. Žinoma, viešasis sektoris finansuoja įvairias sritis. Viešasis sektorius apima ir kelius, ir geležinkelius. Ir žinoma, reikia išsiaiškinti, ar finansai, finansai tai veiksmingai yra išnaudojami. Žinoma, jeigu yra susijęjami du miestai, 15 km atkarpa, tai tuomet reikėtų įvertinti šitos naujos atkarpos veiksmingumą ir žinoma reikia išsiaiškinti, ar keliautojai, keleiviai naudoja šitą infrastruktūrą ir svarbu, kad ta, tas finansavimas atsipirkti. Kita vertus, kai sakoma, kad vieni galbūt gali savo mokesčių sumokėti tą finansinę kaštą, kuri tenka, kai yra tiesiami kiti transporto koridoriai arba jungtis. Pavyzdžiui, Šveicarija buvo paminėta kaip pavyzdys. Ji iš tikrųjų yra labai turtinga valstybė ir ji nebūtinai laikosi ES normatyvų. Kristofer pranešime yra kalbama apie kryžminį arba susijęta finansavimą. Aš nežinau, ar šiuo atveju jisai būtų naudingas Tačiau vis dėlto Budai paminėjo tą auksinę taisyklę ir aš nelabai suprantu, kodėl jie nesinaudojama plėtojant e, infrastruktūrą. Kadangi šitas finansavimas galėtų pasiteisinti ir regioninė, ir plečiant, plečiant regioninę infrastruktūrą. Mes kalbėjome apie valstybės, kurios turi biudžeto perviršį. Žinoma, su ta tema yra susiję ir kiti, yra kiti aspektai, bet aš manyčiau, kad biudžeto perviršio valstybių tema yra aptartina ir vėliau. Dėkuoju. Ekspertams turime konstatuoti, kad mes, mūsų susiskaldimas geležinkelių srityje verčia valstybės narės pačioms investuoti į geležinkelius. O kai kalbame apie finansavimą tarptautiniams geležinkelių tinklams, tai iš tikrųjų turime pripažinti, kad problemų yra labai daug. Tai didžiųjų TNT koridorių e, statytojai iškelia vis daugiau problemų. Mes e, rytų ir pietų Europoje susidurime su ta problema, kad reikėtų geležinkelių tinklą plėtoti Kinijai padedant finansiškai pavyzdžiui, Budapešto ir kitų e, šio regiono valstybių projektai gali būti įgyvendinti būtent tokiamis sąlygomis, finansuojant kiniečiams, o ne europiečiams. Ką Jūs manote šiuo klausimu? Danke. Okay, um, maybe I... Aš norėčiau pateikti vieną kitą klausimą, atsakyti vieną kitą klausimą. Piper kalbėjo apie tarptautinius projektus ir klausė apie galimybę finansuoti iš ES fondų. Klausas kalbėjo, kad yra skirtingo finansavimo galimybės ten FT projektų finansavimas yra specifinis, jis yra skirtas tik tai tarptautiniams dideliems projektams ir jo paskirtis yra labai aiški. Tačiau yra ir kitokių fondų. E, Order projects they were funding the national projects within the country connecting some cities infrastruktūros fondas, plėtotės fondas IRDF yra dar viena galimybė. Tačiau viskas priklauso nuo to, kurį finansavimo šaltinį pasirinksime. Skaidrumas. Iš tikrųjų, tenka pripažinti, kad sunku gauti išsame informaciją apie projektą, apie tiesimą E, transporto koridorių. Komisija kaupia duomenis, visus susijęs duomenis su tam tikru projektu, taip pat prioritetinių projektų koordinatoriai pateikia informaciją. Žinoma, tie, tas informacijos kaupimas gerėja, tačiau tenka pripažinti, kad skaidrių patikimų duomenų žemesnių lygmenių dar nepakanka. Well, let... Here. Uh, thank you. So let me... Aš norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu mes norime suteikti gerą vaizdą apie Europos transporto struktūrų projektų finansavimą reikėtų kreiptis ne tik tai į komisiją, bet ir į nacionalinės valstybės. Tai reiškia, kad mes negalime gauti išsamios informacijos tik tai vertindami išlaidas iš ES fondų. Tačiau norėdami gauti išsamios informacijos mes susidursime su problema, kad ta informacija yra išskaidyta Jeigu mes pažvelgsime į IBRD projektus, tai matysite, kad visa informacija yra kaupiama pagal konkrečius projektus. Kaip ir anksčiau mes susidurime su nepakankama statistinė informacija. Neturime taip vadinamo vieno langelio principo, kuris leistų gauti visą išsame informaciją apie įgyvendinamą projektą. Nereikėtų kreiptis į kitas e, institucijas, kitus duomenų bankus, bet e, turėti galimybę gauti visą išsame informaciją vienoje vietoje. Tai buvo pirmoji pastaba. Ar lėšos veiksmingai išleidžiamos? Atsakysime į šį klausimą tik tokiu atveju, kaip mes tą veiksmingumą apibriešime. Jeigu mes vertinsime tarptautinių atšakų, transporto atšakų arba jungčių tiesimą komerciniais kriterijais, tai žinoma, tas veiksmingumas bus labai žemas. Būtent Dėl tos priežasties jau dešimtmečiais tie tarptautiniai transporto jungčių projektai buvo nustumti į šalį. ES turėtų užpildyti šitą spragą kadangi privatūs investuotojai ir privačios geležinkelių bendrovės tiesiog nenori dalyvauti šiuose projektuose. Komisija valstybės narės per vėlai susiprato, kad RDF fondo lėšos labai retai yra skiriamos tarptautiniams projektams. Jos dažniausiai yra išleidžiamos įgyvendinti projektus valstybės viduje. Dėl kiniečių siekio finansuoti ES transporto koridorių plėtrą. Jie, žinoma, nori patekti į Europą geležinkeliais ir, žinoma, dėl to jie nori investuoti į stabilių koridorių tiesimą tarp ES ir Kinijos. Ir žinoma, jie nori išvengti finansavimo į Rusiją. Jiems labai rūpi rytų, pietų koridoriai ir galimybė patekti į jūrų uostus. Tai Bulgarija, Rumunija yra labai įdomus adresatai šioje visoje strategijoje. Budapeštas, Graikija, Bukareštas yra tie e, miestai, kurie galėtų sujungti Graikijos, Bulgarijos teritorijas ir galbūt šitą projektą vertingiau būtų įgyvendinti negu tas, kuris yra numatytas komisijos planuose. Todėl labai sunku bus pagrysti tuos argumentus, kad tie skirtingi Europos transportų koridorių profiliai gali būti naudingesni Europai, kaip siūlo Kinija pranešėja dėkoja vertėjams, kurie jau baigė darbą ir suteikia žodį komisijos atstovams. Unter den bekannten Konditionen, bitteschön. Aber auf Englisch, danke. Thank, thank you, Chair. Thank you very much for, for this opportunity to, uh, to react. Uh,